Buenas tardes. Buenas tardes, señoras y señores. Labą dieną, ponai ir ponios. Dėl darbo tvarkos, prašom. De... Taip, pirmininkė. Norėčiau perspėti kolegas dėl Prancūzijos vyriausybės e, pasisakymo dėl Europos parlamento priimtos rezoliucijos dėl Romų. Panašu, kad Prancūzijos vyriausybė ignoruoja Europos parlamento teisės ir kaltina tuo, kad mes neįsigilinę Europos teisės aktus ir pradedame politinę kontroversiją, neatsižvelgdami į savo kompetenciją. Džiaugiuosi, kad komisarė Malstrom su mumis yra per savaitgalį. E, Prancūzijos spaudoje buvo išplatintas tekstas, kur nepaisant to, ką pasakė Prancūzijos vyriausybė, yra minima komisarė Reding ir kalbama konkrečiai apie Romų iškeldinimą. Keliose vietose šiame E, tekste kalbama apie Romų deportavimą ir jų stovyklų perkelimą. E, taigi Prancūzijos vyriausybė buvo paprašyta pasiaiškinti. Mes čia kalbame apie Romus ir kreipiuosi taip pat į Rumunus ir, ir į Vengrus. Prancūzijos vyriausybė mus moko elgtis, moko būti tikrais e, Europos parlament, e, Europos piliečiais. Tai kad kviečiu e, visus būti solidariais ir pirmininkė norėčiau paprašyti, kad iš komisarios Malstrom ir iš komisarės Reding norėčiau išgirsti tą, ką pasakė Prancūzijos vyriausybė ir kad visi turėtų šitą dokumentą Išdalinsiu šį dokumentą, įteiksiu Jums, pirmininkė, ir komisarė Malstrop. Ačiū. Mes įdėmiai išklausėme Jūsų pasisakymą. Kaip sakėte, Jūs pati va, e, praeitą savaitę plenarinė sesijoje buvo balsuojama dėl Romų ir mes toliau stebėsime, kas vyksta. Taip pat ir per koordinatorių posėdį mes kalbėsime šią temą. Pone Veržat prašyčiau galbūt dirbti pagal darbo atvarkę. Ir pirmasis darbo atvarkės klausimas yra komisarės Marstrom pristatymas. Taigi mes dirbsime pagal darbo atvarkę po komisarės Malstrom pristatymo, vėliau bus koordinatorių posėdis ir būtent ten mes kalbėsime apie tai, kokiu veiksmu bus simtasi po praeito savaitę priimtų rezoliucijų. Kaip prisimenate, mes praeitą savaitę balsavome dėl Romų iškeldinimo. Taip pat mes kalbėsime ir apie atsakymą, kurį gavome iš Prancūzijos vyriausybės. O dabar, kaip ir numatyta darbo atvarkėje, Visų pirma, tvirtinsime darbo atvarkę. Niekas nesiūlo pakeitimų, ar kas mums prieštarauja darbo atvarkiai. Jei ne, tuomet darbo atvarkę laikome patvirtintą. Antras punktas pirmininko pranešimai. Norėčiau priminti mm, pakeitimų įteikimo terminą. Mes atsižvelgėme į pranešėjo priminimą, kad pakeitimai dėl prieglopščio paketo direktyvos, e, rengė, kurios pranešėjas yra ponas Morajas ir kolegos. Taigi pakeitimus galima teikti nuo šiandien iki rugsėjo 29 dienos vidurdienio. Tai yra pr... iki kitos dienos po pranešimo projekto pristatymo. Pranešimą jau galima. E jau galite rasti visomis oficialiomis kalbomis. Jeigu turite kokių nors klausimų, kreipkitės į komiteto sekretoriatą. Toliau anksčiau įvykusių komiteto posėdžių protokolų tvirtinimas. Turite visus juos, jei niekas neprieštarauja. Laikysime, Laikysime juos patvirtintais. Ir toliau ketvirtas darbo tvarkės punktas. Naujausi įvykiai ir ateities prioritetai vidaus reikalų srityje. Šio darbo tvarkės punkto pristatymui sveikiname komisijos narę Cecilija Malstrom, kuri pristatys pastaruosius įvykius ir prioritetus vidaus reikalų srityje. Manome, kad tai labai naudingas e, labai naudinga galimybė e, susitikti ir aptarti įvairius klausimus. Mes organizuojame tokius susitikimus nuo gegužės mėnesio. Malonu Jūs čia matyti, komisarė. Esame pasirengę jūs išklausyti, o po to įvyks e, aptarimas. Prašau. Ačiū pirmininkė, gerbėmi nariai. Man labai malonu jūs visus matyti po paskutinio mūsų susitikimo gegužės mėnesį, kaip minėjo pirmininkas. Nuo to laiko daug kas įvyko ir aš esu čia, kad aptarčiau, kas įvyko ir ką numatome rudens darbo tvarkėje. Aš tikrai džiaugiuosi, kad mūsų bendradarbiavimas vyks, vyksta taip sėkmingai ir konstruktyviai. Ir tikiuosi, kad jis ir toliau taip klostysis. Neaptarsiu visko be abejo, bet turime nemažai laiko ir galėsiu atsakyti į jūsų klausimus priskirtinus mano kompetencijai. Taigi, apie tai, kas įvyko pastaraisiais mėnesiais. Pradėsiu nuo migracijos klausimų. Prieš pat vasaros atostogas komisija patvirtino du teisės aktų pasiūlymus dėl legalios migracijos. Dėl sezoninių darbuotojų ir komandiruotų e, darbuotojų. Taip pat yra, tie, taip pat yra numatyti pasvirti teisės aktai dėl mm, komandiruotų asmenų iš trečių šalių paskirimo dirbti ES valstybėse. Ir pagal numatytą tvarką sezoniniai darbuotojai turės, e, jiems bus išduodami leidimai dirbti pusiai metų, kur, kuriuos bus galima pratesti. Teisės aktuose numatomos apsaugos priemonės nuo, e, iš, nuo tokių darbuotojų išnaudojimo ir šie teisės, aktų, teisės aktai papildo jau egzistuojančius pasiūlymus, taip pat yra mm, aktai, kurie padės mums siekti 2020 metų strategijos. Toliau sprendimas dėl Europos prieglopsčio biuro. Mes dirbame, kad e, jis būtų atidarytas 2000, jau 2011-aisiais. E, tikimės iki šių metų galo turėti kandidatą į biuro vadovus. Dar vienas svarbus įvykis e, pastaraisiais mėnesiais. Komisija palaiko konstruktyvų dialogą su Graikijos valdžia ir tikimės, kad tai ženkliai patobulins Graikijos prieglopščių prieimimo procedūrą. Mano tarnybos tuo tarpu vertina Graikijos valdžios pateiktą veiksmų planą, o aš pati per kitas dvi savaitės lankysiuos Graikijoje, pasižiūrėsiu, kaip vyksta tų įstatymų įgyvendinimas. SIS 2. Nežiūrint kai kurių e, sunkumų, E, sistema išlaikė testą ir projektas turėtų būti užbaigtas. Dėl dalymosi techninę informaciją su taryba ir biudžeto šiam projektui. Šis biudžetas bus pristatytas e, spalio mėnesio vadovų taryboje ir atsiprašau, ministrų taryboje ir aš informuosiu jūs apie tai, kas toliau bus daroma. Vizų klausimas. Nemažai nuveikta. Vizų kodeksas galioja nuo šių metų balandžio penktos dienos ir šis kodeksas mm, atnaujina, modernizuoja visą e, vizų išdavimo sistemą. Iki, jeigu, jeigu, prieš gegužės pabaigą e, komisija patvirtino kitokią vizų išdavimo procedūrą Albanijos Bosnijos ir Hercegovinos piliečių atžvilgių. Toliau pasiūlymas dėl Taivano perkelimo į pozityvų į sąrašą taip pat buvo patvirtintas. Užbaigus ES ir Brazilijos dėrybas dėl vizų šis susitarimas bus pasirašytas iki metų pabaigos ir tai reikš, kad abiejų, kad es piliečiai ir Brazilijos piliečiai galės keliauti be vizų. E, taip pat deramės dėl vizų supaprastinimo procedūros su Gruzija. Tikimės, kad reikalingi dokumentai bus patvirtinti spalio mėnesį. E, sutartis dėl terorizmo finansavimo sėkimo programos. Šis sustarimas jau parengtas ir, man atrodo, mes visi galime pažymėti, pasidžiaugti tuo, kad bendradavimas yra įmanomas tuo sutarties pagrindu ir juo sustiprintos pagrindinės teisės ir užtikrintas didesnis kolektyvinis saugumas. Komet buvome susitikę sausio mėnesį, savo klausimuose aš daviau keletą pažadų. Pažadėjau, kad parengsiu komunikatą dėl dalymos informaciją ir dėl kovos su terorizmu. Ir abu mm, komunikatai pasirodė e, Liepos mėnesį, aš tikiuosi, kad jūs su jais susipažinote. Komunikate yra numatyta, kad e, visi ES egzistuojantis instrum, kad, kad bus dalymas informacija apie visus šioje srityje egzistuojančius instrumentus. Tai yra kovos su terorizmu ir kitus. Tai yra labai svarbu, nes piliečiai turi teisę žinoti apie tai, kokios sistemos egzistuoja, jų pobūdis skiriasi, bet mes turime išsamų jų sąrašą. Tai leis mums susidaryti, tuos sistemos analizė leis mums išsiaiškinti, ką dar reikia stiprinti ir kokiais principais remiantis tą sistemą reikia panaudoti komunikate buvo apžvelgtos visos iniciatyvos ir teisėkuros iniciatyvos kovos su terorizmu srityje. E, aš išdėšiau svarbiausius iššūkius šioje srityje, o, o to parlamentas jau prašė ilgą laiką. Taigi šie dokumentai gali būti tvirtų pagrindų mūsų darbui ateityje komisij, komisijos narių kolegija patvirtins sprendimą netrukus dėl kai kurių cheminių medžiagų, kurias galima panaudoti pasigaminant būtinius sprogmenis. Tai taip pat bus viena iš saugumo stiprinimo priemonių. Jums leidus, pirmininkė, norėčiau aptarti rudens politinius prioritetus. Noriu visų pirma padėkoti parlamentui už labai veiksmingą konstruktyvų požiūrį į keleivių duomenų įrašų sutartį. Mes aktyviai dirbome pastaraisiais mėnesiais ir remdamėsi jūsų gegužės mėnesį patvirtintą rezoliuciją patvirtinome strategiją, kuri bus galutinai patvirtinta rugsėjo mėnesį ir turėsime mandatą dėryboms dėl, tokius, dėl kalyvių domenų įrašų sutarties su JAV, Kanada, Kanada ir Australija. Ten išdėstyti e, tokių sutart principai ir reikalavimai, svarbu juos dėl jų susitarti prieš padedant dėrybas, taip pat susitarti dėl reikalavimų lėktuvams, keleiviniams lėktuvams. Žinoma, dėrybose reikalinga laisvė manevrams ir galimybė priimti kompromisinius sprendimus, tačiau jūsų, tie principai, kuriuos svarstame, labai panašus į jūsų komunikate, gegužės mėnesį išdėstytus nuostatus. Ir galutinį sprendybą, sprendimą dėl darybinių direktyvų priims taryba, bet aš pasirūpinsiu, kad e, mano minėti dokumentai neprieštarautų vieni kitiems. Aš taip pat noriu pasidžiaugti tuo, kad jūs pritarėte siūlymui, e, jog laikinos sutartys su JAF, nu, e, Kanada ir Australija galiotų dėrybų metu, kad nesusidarytų saugumo spraga. Noriu pasakyti, kad esu pasirengusi toliau bendradarbiauti su jumis dėrybų metu. Ir kitą savaitę Strasbūre Rugsėjo 21-ąją pristatysiu informaciją apie šių paketų patvirtinimą. Toliau, ES keliaivių įrašų duomenų sistema, ji dar tik rengiama, bus pasirodys teisės akto pasiūlymas, bet prieš tai reikia atlikti uh, poveikio vertinimą, ko reikalavo Europos parlamentas. Į, toks vertinimas minimas ir Soholmo programoje. Komisija dirba rengdama uh, komunikatą dėl vidaus saugumo strategijos. Tai mes dirbame remdamiesi e, Ispanijos pirmininkavimo metu patvirtintą e, patvirtintų tarybos dokumentų šiuo, šioje srityje. Tai yra siekiame apriepti įvairiausio pobūdžio grėsmės ir nusikaltimus, gamtinės katastrofas, žmogaus sukeltas nelaimės ir taip pat analizuojame priemonės, kaip kovoti su jomis. Nepamirštame ir pagrindinių teisių bei asmens duomenų, apsaug, asmens duomenų apsaugos. Čia, žinoma, kalb, pristatau bendrą darbo tvarkę ir noriu pasakyti, kad jūsų pasiūlymai ir idėjos yra sveikintini ir aš melai išklausysiu jūsų minčių rudens metu kitas svarbus man prioritetas bus prieglopščio direktyva. Buvau susitikusi su šešėliais pranešiais ir šešėliniu ir, ir prane, pagrindiniu pranešėjų komitete. Prieglopščio e, sistemos sukūrimas yra vienas iš prioritetų. E, ši sistema turėtų veikti 2012. 2012 yra netoli ir mes turime tą įsipareigojimą paversti praktiką tai yra dirbti. Manau, kad galėsime taip aptarti, kuomet jūs man žavinėsite klausimus. Galiausiai e, asmenų perkelimo e, sistema. Mes reng, dirbame, kurdami tokią bendrą ES perkelimo, asmenų apgyvendinimo sistemą. Tikiuosi, kad visos institucijos parodys reikiamą lankstumą ir mes ją sukursime kiek įmanoma greičiau. Toliau vaikų pornografija ir kova su kontrabanda žmonėmis. Esu dėkinga Europos parlamentui ir jūsų komitetui už paramą abiems šiems pasiūlymams. Visų pirma, ypač dėl neseniai įvykusio balsavimo dėl dokumento skirto kovai su kontrabanda žmonėmis e, taryba, mes toliau dirbsime su taryba šioje srityje, aš aišku kovosiu už mūsų pasiūlymą. Tikiuosi, tai, tai yra rimtas klausimas, mes kalbame apie dargovę šiais laikais, kuri dar egzistuoja Europoje ir todėl kova su kontrabando žmonėmis yra rimtas mūsų prioritetas. E, išpolių prieš informacijos sistemas direktyva, e, direktyvos projektas. Tikiuosi, kad pavyks greitai šį e, teisės aktą išnagrinėti ir taip turėsime gerą priemonę kovai su kibernetiniais nusikaltimais. Toliau kalbant apie ateities iniciatyvas sienų valdymos rytyje, E, teiksiu pasiūlymą dėl e, iniciatyvos skirtos palaikyti Šengeno sistemą. Mes patvirtinsime rekomendacijas dėl visus procedūros supaprastinimo su Moldova, Ukraina ir Rusija, bei ati, dėl atitinkamo dialogo su šiomis šalimis. Mes taip pat rengėme mandatų projektus dėl visų supaprastinimo uh, E, procedūros su kitomis e, rytų valstybėmis, taip pat Baltarusija, Armenija ir Azerbaidžianu, bei pietų viduržėmio jūros regiono šalimis. Taigi, kaip matote, mūsų laukia nemažai darbų. Tikiuosi iš jūsų konstruktyvaus bendradarbiavimo, nes mes drauge esame teisėkuros. Mes drauge dalyvavome teisėkuros procese Ir noriu kreiptis į ponę, kuri man įteikė šį dokumentą. Aš pirmą kartą apie tai perskaičiau šį rytą Le Monde laikraštyje. Be abejo, tai tikrai labai neraminantis mm, įvykis ir reikėtų viską įvertinti, išanalizuoti ir įvertinti tai, kas vyko Prancūzijoje. Ačiū pirmininkė, dabar esu pasiruošusi atsakyti į visus jūsų klausimus. Jeigu negalėsiu atsakyti, pabandysiu tai padaryti raštu vėliau. Ačiū. Komisijone Mesrum. Dėkuoju komisijos nariai Malstrom. Kai kurie komiteto nariai jau pareiškė norą dalyvauti diskusijoje, bet manau pirmiausia reikėtų išklausyti koordinatorių. Pirmiausia, ponas bus sutil, kiekvienam koordinatoriui skiriama po tris minutės. Ačiū pirmininkė, ačiū komisijos nariai. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti jūs puikiai padirbėjus Jūs dirbate vos keletą metų, atsiprašau, keletą mėnesių ir jau pademonstravote didelį entuzijazmą ir norą bendradarbiauti su mūsų komitetu. Iš jūsų elgesio akivaizdu, kad jūs esate šių rūmų, šio parlamento narė, jūs puikiai žinote, kokie yra parlamento reikalavimai ir kaip reikia su mumis bendradarbiauti, siekiant kaip galima didesnės abipusės naudos. Dabar norėčiau iškelti keletą klausimų, kai kurio, apie kai kurios jūs jau užsiminėte, apie kai kurios ne. Pradėsiu nuo to, kurio neminėjote. Noriu paminėti padidintą mokestį, kurį nustatė JAV administracija e, vadinamojoje elektroninėje leidimų keliauti sistemoje. Kiek suprantu, komisija dar praėjusiais metais nagrinėjo šią problemą. Ir tada nepadarė išvados, kad tai būtų galima vadinti vėlgi vizų režimo atnaujinimu, tik vadinant jį kitų pavadinimu. Mes esame padarę išvadą, kad bevizis režimas turėtų reikšti nemokamą režimą. Tai reiškia, kad jame neturi būti jokių mokesčių. O tie taikomi 10 dolerių mokesčiai ir dar 4 doleriai už visos sistemos, kuriais, iš kurių finansuojamas sistemos administravimas, iš tikrųjų reiškia vizų režimo atnaujinimą, vadinant šį dalyką kitų pavadinimų. Norėčiau paraginti Jūs, kaip galima greičiau, pasigilinti į šią problemą ir informuoti mus, kokias išvadas komisija padarė ir ką, ko ketina imtis. Nekantrai lauksiu Jūsų reakcijos šiuo klausimu. Toliau dėl prieglopšio paketo. Mes žinome, kad tai yra sudėtingas klausimas. Žinome, kad tarybos pozicija nėra lengvai įveikiama kliūtis, bet esame įsitikinę, kad jūs savo entuzijazmu, pasitekdama savo entuzijazmą, pateiksite prieglopšio paketą tokiu laiku, kad jis galėtų įsigalioti iki nustatyto termino, tai yra 2012 metų. Ehm, tame prieglopšio pakete, toje visoje mozaikoje dar trūksta kai kurių detalių, į kurias norėtume, kad jūs pasigilintumėte. Vienas iš tų dalykų yra atsakomybės pasidalymas ir solidarumas. Dabartiniuose pasiūlymuose apie tai yra užsimenama netiesiogiai, tačiau nėra specialaus teisėkuros pasiūlymo dėl solidarumo. Pavyzdžiui, yra numatyta bandomųjų projektų ir kitų iniciatyvų, bet nėra jokios teisėkuros priemonės, kuri būtų to paketo dalis, o mes norėtume tokią priemonę matyti. Ir dar tęsiant prieglopšio temą. Mūsų nuomonė, pakete trūksta priemonių, kurios užtikrintų prieigą prie prieglopšio procedūrų. Jūs minėjote pabėgėlių perkelimo programą, tai yra vienas iš pavyzdžių, bet mums atrodo, kad kadangi siekiame parengti gerą kad nors siekiame parengti gerą prieglošio paketą, mes vis dėlto nepateikėme pakankamai galimybių žmonėms, kurie norėtų pasinaudoti tuo paketu. E, žmonėms reikia suteikti teisėtų galimybių pasinaudoti prieglopščių. Taigi, kalbant apie teisėtą prieigą prie prieglopščio procedūrų, reikėtų paminėti, kad tam tikrose regionuose dar yra žmonių, kurie bando neteisėtai patekti į Europos Sąjungą. O ta teisėta prieiga yra būtina. Matau, kad pirmininkas jau prašo man, manęs baigti, lauksiu jūsų atsakymų. Dėkuoju ponui Busutil, Busutil dabar ponė Gons. Ne, ponė Sipil. Ačiū. Pirmininkė, ačiū Jums komisijos nariai už pasisakymą. Suprantu, kad siekite kalbėti trumpai. Aš norėčiau pateikti tris pastabas. Visų pirma, kova su terorizmu, turizmo finansavimu. Žinau, kad šiame, šio parlamento nariai mano, kad ne, vis, ne visi susitarimo elementai yra įgyvendinami tuo pačiu metu, taip pat ne, neįgyvendinami visi kokybės aspektai. Todėl mes turime gauti apie tai informacijos, nes piliečiai mūsų klausia, ar tas pagerintas susitarimas tikrai tinkamai veikia. Ir žinoma, yra ir kitų neišspręstų klausimų, kuriuos reikia išspręsti prieš mums susitariant dėl keliaivių duomenų įrašo ir duomenų apsaugos. Taigi tikiuosi, kad ateityje dar bus galimybių e, išsameu aptarti šią temą. Turiu galvoje terorizmo finansavimo sėkimo programą. Dar turiu klausimą ir apie kriterijus, kuriais remiantis atrenkami darbuotojai į Europolą. Taip pat reikėtų pagalvoti ir apie kitus kriterijus taikomus kitiems darbuotojams. Čia svarbios ne pavardės, bet kriterijai reikalavimai, kurie yra keliami darbuotojams. Ir dar norėčiau gauti daugiau informacijos apie JAV išdo darbuotojus. Mums reikia žinoti, kaip ten yra dirbama, kokie yra politiniai jų darbo aspektai. Ir dar turiu klausimą, kas sprendžia, kurie duomenų paketai yra perdodami ir kaip juos perdavus yra bendradarbiaujama, kaip yra palaikomi ryšiai tarp Europolo įvairių duomenų bazių kokiamis ryšio priemonėmis yra, kok, kokiu pagrindu vyksta e, duomenų mainai. Galbūt jūs negalėsite atsakyti visus klausimus, tiesiog norėjau atkreipti dėmesį, kad e, dar yra nemažai dalykų, kuriuos reikia patikslinti. Ir dar viena bendro pobūdžio pastaba apie duomenų saugojimą. Nenoriu dabar per daug leistis į smulkmenas, bet noriu jūsų paklausti, ar jūs manote, kad e, problemų šioje srityje kyla dėl valstybių narių netinkamo nuostatų įgyvendinimo, ar manote, kad e, reikėtų pokyčių Europos lygių, tai yra direktyvoje, kad ją būtų galima lengviau įgyvendinti? Ar vis dėlto kyla paties įgyvendinimo problemų? Ir paskutinė pastaba apie vaikų pornografiją. aš ir jūs puikiai žinote, kad kyla daug diskusijų dėl duomenų sunaikinimo. Tikiuosi, kad po klausimų rugsėjo pabaigoje ši problema bus nagrinėjama ir bus aptarti ir kiti su šia tema susiję klausimai. Ir dar viena paskutinė pastaba apie prieglupšio paketą. Šis klausimas yra labai svarbus. Jūs e, minėjote problemas, kurių kyla vykstant diskusijoms taryboje, sakėte, kaip sunkiai vyksta diskusijos. Yra sudaryta nemažai susitarimų dėl saugumo ir duomenų. Gal galėtumėte mums apie tai pateikti daugiau informacijos? Ačiū. Dabar ponė Weber. Ačiū pirmininkė, aš irgi norėčiau pasveikinti komisarę Malstrom atvykus į mūsų posėdį ir pasakyti, kad iš tiesų jūsų darbo atvarkė buvo ambicinga ir tokia liko. Labai esu dėkinga už tai, kad jūs apsilankote mūsų komitete ir informuojate, kaip yra vykdomi visi šie darbai kokios pažangos yra pasiekta. Turiu keletą klausimų, kuriuos norėčiau Jums užduoti. Pradėsiu nuo terorizmo finansavimo sėkimo programos ir apie atsakingos mens ir dėl atsakingos mens paskirimo. Suprantu komisijos išreikštą susirūpinimą dėl konfidencialumo procedūros. Konfidencialumo būtent dėl to asmens, kuris dirbs šiuose pareigose. Suprantu susirūpinimą, bet norėčiau pabrėžti, kad mano viso gyvenimo patirtis riboja, byloja, kad slėpti reikia ne nuo nuoširdžių gerų žmonių, bet nuo nusikaltelių. Tai jeigu slėpsite nuo mūsų, nemanykite, kad tie blogiečiai nesužinos, nes jie turi savų būdų sužinoti tokias paslaptis. Tiesa yra ta, kad mums rūpi ne pats vardas, ne pavardė, o pati ta procedūra, kaip mums yra apie tai pranešama, nes būtent šito mes norėjome, mes pritardami dokumentui norėjome būti informuoti, kad matytume, ar teisingai yra naudojamasi duomenimis, nes tai yra Europos piliečių duomenis. Todėl mes turime būti tikri, kad parlamentui bus laiku apie viską pranešama ir tikrai negalime iš pat pradžių sakyti, kad mes nepasitikime tuo asmeniu ar kad tos, tas asmuo netinka tam darbui. Mes tikrai taip nesakome, tiesiog parlamentarai savaime yra įtarus. Kita vertus, čia yra ir paskata, kuo greičiau uh, kuo greičiau pasinaudoti Europos piliečių duomenimis. Taigi manau, kad atskleisti tą paslapti būtų teisingas sprendimas. Dėl prieglapšio paketo. Mano politinė frakcija pasisako už paketą, o ne už laipsnišką modelį. Žinome, kad taryboje yra nesutarimų. Tačiau mes esame pasiruošę išklausyti pasiūlymus, kaip mes kaip parlamentarai galėtumėm padėti plėtoti diskusiją ir dėrybas taryboje. Taip pat pritariu Simonui, kai jisai kalba apie solidarumą ir atsakomybės pasidalinimą, nes dabar susiklosti tokia padėtis, kad ES valstybės yra nelygiose sąlygose. Vienos valstybės turi daug didesnę naštą negu kitos valstybės. Jeigu mes kalbame apie ES sienas ir bendrą ES, reikia įgyveninti tą bendrąją politiką. Kitas trumpesnis klausimas dėl vaikų pornografijos ir vidinės saugumo strategijos. Man visada bus neramu dėl teisės aktų, kurie kas kartais labiau riboja Europos piliečių teisės, kai matau, kad išorinis pasaulis yra visiškai kitoks, žaidžia pagal kitas taisyklės. Taigi labai atsargiai turėtume priimti tokias, tokius teisės aktus. Žinoma, visą laiką yra tendencija patiems savo taikyti griežtesnės taisyklės, nors visa kita dalis pasaulio E, džiaugiasi ir mėgojasi kita padėtimi. Pirmininkas, ačiū. Nuo žaliųjų frakcijos ponas Albrecht. Ačiū pirmininkė. Turiu papildomų klausimų. Poniai Malstrom, ar jūs tikrai manote, kad SIS-2 galima tikėtis, kad tikrai SIS-2 bus kad nors pabaigtas įgyvendinti, mes vis investuojame, investuojame. Būtų smagu kada nors pagalvoti ir apie alternatyvą. Ar, ar tas projektas iš viso įgyvendinamas, ar jį reikėtų užbaigti galbūt. Kitas klausimas taip pat dėl terorizmo finansavimo sėkimo programos. Pritariu ir tam, kas buvo pasakyta kolegės, bet taip pat ir dėl abipusiškumo dėl pagalbos teisinės srityje, teisinės srityje dėl ketvirto straipsnio tarp JAV ir Europos Sąjungos. Ar, jai, ar e, JAV vykdys ketvirtą straipsnį dėl, bendro, dėl teisinės pagalbos susijusios su bankų duomenimis, ar JAV irgi įgyvenis tą straipsnį, e, kada Europai reikės duomenų. Taip pat, kai buvo kalbama apie apie duomenų sus uh, laikymą. Yra labai svarbu, kaip su tais duomenys būtų, elgi, bus elgiamasi, todėl mes kaip parlamentarai labai dažnai užduodame šitą klausimą. Raginčiau jūs įgyvendinti ilgalaikius teisinius procesus. Nes dabar, kai direktyva jau yra priimta, nacionaliniuose teismuose yra nagrinėjamos įvairios bylos, Europos teisingumo teisme taip pat yra nagrinėjama viena byla ir dabar tikrai yra pats laikas peržiūrėti uh, visą duomenų sulaikymo sistemą, telekomunikacinių duomenų sulaikymo sistemą. Norėčiau paklausti, kokioje dabar padėti yra šitas klausimas ir kas bus toliau, taip pat atsižvelgiant ir nacionalinės vyriausybės. Ir paskutinis komentaras. Matau, ypač kai kalbama apie kriminalinės procedūras ir persiekėjimą, reikia užpildyti tą spragą tarp jūsų kompetencijos ir ponios Reding e, kompetencijos, kad kai kalbame apie PNR sutartį, reikia ir atsižvelgti ir į kitas sutartis, kurios yra susijusios. Ir atstovauti ES e, pozicijai visose dėrybose. Taip pat tokiuose klausimuose kaip vaikų išnaudojimo direktyva, kur kalbame apie baudžiamąsias sankcijas. Taip pat labai svarbu pradėti debatą ir dėl, debatus ir dėl teisų baudžiamajame procese. Šitas deba, šie debatai jau yra pradėti. Taip pat reikėtų harmonizuoti baudžiamosius procesus, ir taip toliau, nes yra šalių, kurios labai sunerimusios dėl baudžiamųjų procesų principų skirtingose šalyse. Taigi, kalbant apie šitos klausimus, būtų labai gerai, kad abi komisarės dalyvautų. Pirmininkas, ačiū. Ponas Tavariš. Ponas Tavarės. Norėčiau pakalbėti apie terorizmo finansavimo sėkimo programą. Man atrodo, kad tai, kad slepiama, koks asmuo bus atsakingas už ES duomenų priežiūrą Vašingtone, na, ne, tikrai nėra tas bendradarbiavimas, kokio mes tikėjomės. Taip pat kalbant apie šią programą, man vis dar smalsu, kas įvyko Liepos mėnesį ir kodėl Liepos pradžioje uh, E, JAF pareigūnai, JAF atstovai sakė, kad SWIFT, pagal SWIFT programą buvo e, kad SWIFT programa buvo labai naudinga ir ją naudojantis galima buvo susekti nusikaltelius, teroristus. Taigi aš norėčiau sužinoti, ar po to dar buvo keičiamasi duomenimis pagal tą sistemą ar ne. Ir kaip ir kolega, noriu pasiklausti apie tai, ar Junktinės valstijos tikrai vykdys ketvirtąjį straipsnį, tai yra straipsnių dėl abipusės teisinės pagalbos. Noriu paklausti apie komunikatą, kurį rengia komisija dėl vidaus saugumo. Įdomu, kad tame komunikate, kaip jūs sakėte, bus kalbama ir apie gamtinės katastrofas. Uh, Aš tikiuosi, kad bus detaliau paaiškinta, kaip galima bus panaudoti bendrus finansinius išteklius e, kovojant su gamtinėmis nelaimėmis, ypač, pavyzdžiui, jeigu tos gamtinės nelaimės pakeit, paliečia keletą valstybių. Pavyzdžiui, Portugalijoje kilo miškų gaisrų vasarą. Ir aš, kalbant apie priemonės, apie finansinės finansinius išteklius, kuriuos galima pasinaudoti kovojant su tais gaisrais. Man paaiškino, kad kuomet e, naudojamasi lėktuvais, e, kovojant su tais gaisrais, tai paskui valstybė, turi, kuria, kuri, kuria reikalinga tokia pagalba, e, turi sumokėti dalį to lėktuvo nuomos sumos per 180 e, dienų. dėl e, pabėgėlių perkelimo programos, mes apie tai kalbėjome. Manau, kad reikia žengti priekį, nes jeigu to nepadarysime, iškils pavojus mūsų iniciatyvams e, asmenų perkelime kitiems metams ir taip pat iš, iškils pavojus neperkeltiems pabėgėliams. Taip pat noriu priminti tą tikriausiai jums žinomą atvejį apie tai, kad buvo pareikšta, kad deleguotieji teisės aktai yra biudžeto klausimas. Tai iš tikrųjų yra ne biudžeto politikos klausimas. Ir taip pat noriu atkreipti jūsų dėmesį į kankinimų aukomis tapusių asmenų reabilitavimą. Atrodo, kad mes laipsniškai nustojame remti centrus veikiančius šioje srityje Europos Sąjungoje. Juk apie 20 procentų visų pabėgėlių yra būtent tokie žmonės ir jeigu jie nesulaukia pagalbos, jų ir jų artimųjų gyvenimas vėliau tampa labai sudėtingas. Uh, Manau, kad reiktų bandyti šią spragą užpildyti vidaus reikalų e, politikoje ir sukurti, numatyti naujus finansinius instrumentus skirtus kankinimo aukomis tapusių asmenų reabilitavimo centrams. E Ačiū, ar bus e, Europos konservatorių ir reformistų frakcijos vardu, neprisijungusių vardu ponas Brons, prašau. Ačiū. Aš kalbu kaip vienas neprisijungusiųjų, bet aš kalbu savo vardu. Buvo kalbama apie e, migracijos procedūrą e, profesionaliems darbuotojams. Noriu paklausti, ar klausėtės e, Malio prezidento pasisakymo parlamente, kuris minėjo savo pasisakymę, kad daugybė e, išsilavinusių e, asmenų išvyksta iš Malio apie 35 procentai, ypač sveikatos apsaugos srityje ir vyksta dirbti kitur. Juos yra gana sudėtinga paruošti. Ar tikrai Malio, Malija pacientai turi kentėti dėl to, kad trūksta sveikatos apsaugos darbuotojų, kurie vyksta kitur. Bet, na ir tokios priemonės tam, tikra, tam tikrų mastų pasmerkia šalis kaip Malis. Malio šalies, Malių prezidentui buvo parodyta e, didelė garbė, jam m, buvo leista pasakyti parlamente, bet galbūt reikėtų iš tikrųjų klausytis to, ką jis sakė. Toliau turiu klausimą apie e, prieglapšio prašančius asmenis, kurie sugeba, asmenis, kurie sugeba prasmukti į, į poro keletą es valstybių sienų. Jeigu mes rengiamės priimti daugybę migrantų iš trečiojo iš trečiųjų šalių, tai mes turime pasirengti labai dideliam jų antplūdžiui. Ačiū. Dabar žodis poniai Intfeld. O gal komisijos narė dabar norėtų sureaguoti, pirmiausia, sureaguoti į klausimus. Kągi išklausysime atsakymą, o tada išgirsime kitų komiteto narių klausimus. Ačiū, pirmininkė. Atsakysiu į klausimus. Ponui bus, bus sutil, pasakysiu, kad taip, e, kalbėjau apie tai su JAF institucijomis. E, e, JAF institucijos nagrinė šį klausimą, mes išgirdome daug skundų iš įvairių žmonių dėl to mokesčio, jis tikrai nepalengvina judėjimą per Atlanto vandenyną. Taigi mes aptarėme tai su partneriais ir paprašiau, kad pirmininkaujantį Belgiją įtrauktų šį klausimą į kitą TV ir ministrų tarybos posėdį. Jūs, aš nenoriu užbėgti už akių būsimoms diskusijoms, tačiau pasakysiu, kad mes atliekame ir Europos estą poveikio vertinimą. Toliau dėl prieglopšio paketo. Ačiū Jums už paramą, bet man reikia Europos parlamento ir visų pranešėjų pagalbos kad galėtume žengti pirmin. Vieni pasiūlymai sudėtingesni, kiti netokie sudėtingi, tačiau sunkumų yra visur. Rytoj per ministrų konferenciją, kurią rengia pirmininkaujantį Belgiją, mes aptarsime šios klausimus, aptarsime prieglopšio klausimus, manau, kad bendra, da, dalyvaus ir Europos parlamento atstovų. Kalbėsime apie prieglopstį apskritai, ne apie atskiras priemonės. Bandysime susidaryti įspūdį apie bendrą vyruojančią nuomonę ir tada parengsime strategijų, kaip dirbti toliau. Solidarumas yra svarbus dalykas, jo svarba iš dalies atspindėta prieglopščio pakete, bet kitais metais komisija parengs papildomą pasiūlymą dėl solidarumo Europos viduje. Bus remiamasi bandomaisiais projektais, bandysime susirinkti idėjų šiais klausimais, išklausysime ir jūsų. Pone Sipil klausė ir kiti teiravosi apie terorizmo finansavimo siekimo programą. E, susitarimas šią temą įsigaliojo rūpiučio pirmą dieną. Žinoma, nuo pat pirmųjų dienų nepavyko nusiųsti komisijos atstovo. Mes tengiamės dirbti kaip galima greičiau ir dabar e, laikinai yra paskirtas Europos pilietis. Jis dirba Vašingtonė nuo rūpiučio pabaigos. Tai yra Europos pilietis, jis turi daug patirties šioje srityje ir gavo atitinkamus JAF leidimus. Jis atlieka kasdienę stebėseną, kaip ir numatyta susitarime. Aš apie tai informavau pranešėją. Jūs visus informuoti vasaros viduje buvo sudėtinga. Ir mes Taip pat paskelbėme konkursą. Kandidatūros gali būti teikiamos iki rytojaus. Ir kai jau turėsime kandidatų sąrašą, aptarsiu su jumis ir įvairius techninius kriterijus. Tai yra techninis postas, tai nėra politinis postas. Tas asmo tikrai nerenks spaudos konferencijų, jis tiesiog kasdien stebės atliekamą darbą, stebės kontroliuos, kaip atliekami patikrinimai. Taigi tai bus labai techninis darbas. Šis asmuo turi turėti patirties šioje srityje ir, žinoma, turi gauti leidimus iš JAV. Tikiuosi, kad rugsėjo viduryje bus surinktas uždaras posėdis, jo metu galėsime aptarti, išsameu aptarti atrankos procedūras ir kriterijus. Ir Aš jau apie visą tai informavau ir visus koordinatorius. Bus suburta peržiūros grupė. Tas asmuo kasdien neatsiskaitys komisijai. Žinoma, mes kontroliuosime jo darbą, tačiau veiks peržiūros grupė, kuri bus įsteigta praėjus šešiems mėnesiams nuo susitarimo įsigaliojimo. Ta peržiūros grupė bendraus su tuo asmeniu. Belgijos ir Niderlandų institucijos jau paprašė, kad jų domeno apsaugos tarnybos įeitų į tos grupės sudėti. Mes pradedame renkti ir Europinę terorizmo finansavimo sėkimo programą. Apie tai jau buvo užsiminta ir stengsime laikytis grafikų ir terminų, kurie numatyti susitarime. Ir tikiuosi, kad kai bus atliktas poveikio vertinimas, jau galėsiu Jums pristatyti tam tikrų minčių šią temą. Ir žinoma, nuolat informuosiu Jūs ir kitais klausimais susijusiais su TFTP. Ponas Tavarės. Šią vasarą buvo žinių, kad buvo sužlugdytas planuotas teroristinis išpolis Norvegijoje, tačiau tai buvo seni duomenys ir nuo vasario pabaigos iki rūpiučio pirmos nevyko duomenų mainai, nebuvo perdodami duomenys. Pirmomis rūpiučio savaitėmis taip pat duomenys nebuvo perdodami. Taigi duomenys susijęs su planuotų išpolių Norvegijoje buvo grindžiami seniau surinktais duomenimis. Pirmininkė, tikiuosi, kad atsakiau visus klausimus susijusius su terorizmo finansavimo sėkimo programa. Jeigu norėtumėte daugiau informacijos, pasistengsiu atsakyti jums raštu, nes mes norime, siekime kaip galima didesnio skaidrumo šioje srityje. Toliau vaikų pornografija. Taip, spalio mėnesį taryboje vyks diskusijos šią temą. Žinau, kad Europos parlamentas yra pareiškęs paramą, bet žinoma, buvo iškelta tam tikrų klausimų dėl komisijos pasiūlymo e, blokuoti vaikų pornografijos internetinius puslapius blokuoti jos prie šaltinio, bet čia, žinoma, būtina užtikrinti labai griežtą kontrolę ir mes turime šiuo klausimu tarti su visais partneriais. Toliau duomenų išsaugojimas. Ponas Albrecht ir kiti patikė klausimų šią temą. Turiu pasakyti, kad mums buvo sudėtinga sulaukti valstybių narių atsakymų atliekant vertinimą. Juk norint atlikti vertinimą reikėtų sužinoti, kaip valstybėse narėse buvo taikomos nuostatos, kaip, ar tai pasiteisino. Valstybės narės labai lėtai e, reaguoja, dėl to vertinimas šiek tiek vėluoja. Bet tikiuosi valstybių narių atsakymus gauti per artimiausias kelias savaitės ir žinoma tada e, tai bus aptarta su jumis ir su pranešėju. Nežinau, ar pranešėjas šią temą jau yra paskirtas. Toliau prieglopšio paketas. Jo įsigaliojimo terminas yra 2012 metai. Viskas turi būti parengta iki 12 metų. Su dabar pirmininkaujančia Belgija mes su, sutarėme, kad kai kuriuos elementus įgyvendinti lengviau, kitus sunkiau. Eurodak įgyvendinimas vis greičiau dėl Dublino klausimų situacija yra sudėtingesnė. E, komisijos pasiūlymas dėl sustabdymo mm, susilaukė labai mažai paramos. Ta pasiūlymą parėmė gal tik dvi ar trys valstybės narės. Toliau prieimimo e, direktyva, kitos direktyvos dėl jų tartis sekasi sunkiau, bet labai tikiuosi, kad jos įsigalios 2012 metais ir kad e, taryba jas vienbalsiai patvirtins. Yra tam tikrų horizontalių problemų. Tikimės, kad jas išsprendė, įveiksime sunkumus ir galėsime žengti pirmin. Bet man reikia jūsų paramos, kadangi pasipriešinimas taryboje yra milžiniškas. Toliau. Dėl SIS2. Aš pateikiu informaciją tarybai, dabar rengiamės antrajam etapui, milestone vyksta dėrybos su rangovu ir esame numatę per ministrų tarybos posėdį pristatyti biudžetą, to etapo biudžetą. Tačiau viskas vyksta pagal grafiką. Manau, kad į klausimą apie duomenų išsaugomą jau atsakiau. Uh, Daug kas kalbėjo apie funkcijų, mano ir ponios Reding funkcijų persidengimą. Taip, mums teko pasidalinti labai didelį e, klausimų paketą, klausimų portfelį. Tačiau galiu pasakyti, kad mes labai puikiai bendradarbiaujame ir jeigu jūs norite mūsų abi pasikviesti į komitetą ir aptarti kai kurios klausimus, mes esame pasirengę dalyvauti. Toliau vidaus, reikalų, vidaus saugumo strategija. Taip, ponui Tavarės galiu pasakyti, kad šioje strategijoje verta galvoti apie gamtinės nelaimės ir žmogaus sukeltas ir ne. Apie tai užsimenama sutartyje. Žinoma, konkrečių biudžeto pasiūlymų dėl to nebus, tačiau reikėtų pagalvoti apie mechanizmus, kurie padėtų mums sutelkti e, išteklius, kad jie būtų kaip galima geriau panaudoti toliau kankinimų aukų reabilitacija. Ačiū, kad iškėlėte šį klausimą. Aš jį aptarsiu su ponė Ešton, pati į jį nesu įsigilinusi. Toliau ponui Brons. Galiu pasakyti, kad čia daugiausia kalbame apie asmenys dirbančius traptautinėse E, įmonėse, tarptautinėse bendrovėse. Čia nekalbame apie gydytojus, priežiūros darbuotojus, tai daugiausia inžinieriai ir specialistai. Manau, apskritai labai gerai, kad žmonės keliauja, įgyja patirties kitur ir vėl grįžta į savo šalis. Praturtina savo šalis e, savo patirtimi, kad vyksta apikreitinė arba grįžtamoji migracija. Toliau dėl prieglupščio prašytojų. Visos valstybės narės yra pasirašiusios Ženevos konvenciją ir visi prieglupščio prašytojai, kad ir iš kur jie atvyktų, turi teisę prašyti prieglupščio. Ir komisija tikrai neketina teikti jokių pasiūlymų, kurie sumažintų galimybės atskiriems asmenims prašyti prieglupščio. Ačiū. Ačiū. Pone Endver, antrasis klausimų ratas. Ačiū pirmininkė. Komisarė, visada smagu Jūs matyti. Du klausimai. Pirmiausiai apie Romus. Pone Veržajų užsiminė, mes iš tikrųjų šį savaitgalį girdėjome naujienų. Įsitikinome, kad Prancūzijos vyriausybė tyčia taip elgesi su Romais. Tai yra rimtas klausimas, puikiai žinome, kad yra ten labai dėlių problemų su Romų bendruomenė. Ir praeitą savaitę buvo raginama komisija ir valstybės narės kurti atitinkamą strategiją. Kita vertus, masinis žmonių iškelimas dėl jų tautybės yra labai svarbus klausimas, todėl raginu komisiją, ypač jūsų kolegę ponę Reding, kuri labai griežtai pasisekė šio klausimu, atlikti savo tyrimą ir nepasitikėti Prancūzijos vyriausybės teiginiais. Jeigu, tam, jeigu būtų tam tikrų neteisėtų valstybės pagalbos problemų ar dar kažko, e, komisija imtųsi savo tyrimų, nepasitikėtų duomenimis pateiktais vyriausybės. Kitas klausimas, keliaivių duomenų įrašai. Mes laukiame pasiūlymų, kurie tikėkime kitą savaitę bus patvirtinti. Žinau, kad jūs pati labai atidžiai laikotės parlamento pasiūlymų ir tikiuosi, kad visa komisaro kolegija paklus jūsų išminčiai. Mm, dažnai noriu, mėgstu priminti komisijai, kad vis dar mes paspaudžiame paskutinį mygtuką, nes mes balsuojame dėl visų susitarimų. Uh, ir mes nustatėme mm, terminą ir tikimės, kad komisija kitą savaitę priims šitą dokumentą, kad galėtume patvirtinti komisijos Europos parlamento bendrą poziciją, nes didžiausia klaida būtų e, Europos pasidalinimas, susiskaldimas ir to kartu tai nereikėtų. Dar vienas dalykas Mes jau kalbėjome apie vizų režimo panaikinimą įvairiose kontekstuose, bet žinome, kad JAV šitą priemonę naudoja siekdama spausti e, valstybių vyriausybės. Ar komisija galėtų pateikti visų dvišalių susitarimų ir vykstančių dėrybų apžvalgą, būtent dėl vizų režimo panaikinimo. Ne visos vyriausybės atvirai kalba apie tas višalės dėrybas ir norėtumėm turėti bendrą vaizdą. Ačiū. Thank you. Mr. Coelho. Ačiū, ponas Coelho. Ačiū pirmininkė, ačiū komisariai už tai, kad jie atvyko, ačiū už jos pasisakymą. Dar labiau dėkingas būsiu, jeigu jūs jinai išdalins mums jos pranešimo tekstą. Mums būtų labai naudinga jį turėti. Džiaugiuosi jūsų optimistinėmis mintimis apie SIS2 ir norėčiau sužinoti, ar mes jau turime bent e, apitikslę darbo atvarkę, kada sistema pradės veikti. Kaip supratau, jūs nieko neminėjote apie viz sistemą, kiek žinau, yra gerų naujienų, kuriomis galima būtų pasidalinti. Taip pat džiaugiuosi dėl to, ką jūs kalbėjote apie šengeno vertinimo sistemą. Jūs labai kritiškai sakėte, kad mes dirbsime kartu šio klausimu, bet norėčiau sužinoti, ar jūs turite galvoje, kad mes sugebėsime tai atlikti bendro sprendimo procedūros pagalba ar ne. Manau, kad yra labai svarbu turėti bendrą Europos šiandieno vertinimo sistemą. Todėl labai džiaugiuosi, kad komisija pateiks naują iniciatyvą. Labai dėkoju. Ačiū. Pone Botskurt. Ačiū pirmininkė. Ačiū už įžangą, jūs labai daug ką aptarėte, labai įdomių detalių paminėjote. Norėčiau dar šio to paklausti. Džiaugiuosi girdėdama, kad vizų liberalizavimas Albanijai, e, Bosnijai ir Hercegovinai yra jau numatomas. Ekspertų ataskaitą, pranešimas apie vizų liber, liberalizavimą. Mm, jame buvo parašta, kad vizos bus e, panaikintos. Jūs taip pat kalbėjote apie vairias šalis, e, Ukrainą, Rusiją, Moldovą, Azerbaidžianą ir taip toliau. Dirbame su šiomis šalimis. O kaip dėl Turkijos? Tai yra šalis kandidatė siekiant įstoti Europos Sąjungą. Buvo kalbama apie redmisijos sutartis su Turkija. Taigi norėčiau sužinoti, kaip ten reikalai klostosi. Ir dar vienas klausimas. Sakėte, kad terorizmo finansavimo siekimo programa e, duoda desnio saugumo. Galbūt galėtumėt pateikti pavyzdžių, kaip TFTP tai iš tikrųjų padidino saugumą Europoje. Ačiū. Honorevole Jakolino. Ponas Jakolino. Grazie, prezidente, signora Commissario, è un piacere incontrarla e la ascoltiamo sempre con, con viva attenzione. Le Man labai džiugu susitikti su jumis. Komisarė, visada atidžiai jūsų išklausome, suteikėte e, detalios informacijos šiandien mums. Ačiū Jums už tai. Tarp pasiūlymų, kuriuos aptarėte, minėjote du labai svarbus dokumentus, kurie buvo patikti komitetui. darbuotojų komandiravimas į ES veikiančias bendrovės, taip pat mm, darbuotojų iš trečiųjų šalių socialinė apsauga. Minėjote dvi direktyvas tuo klausimu, tais klausimais. Taip pat kalbėjote apie įvairius bandomuosius projektus Taip pat minėjote, kad migracinius srautus reikia valdyti kiek įmanoma racionaliau, taip pat pasitelkiant ir eksperimentinius projektus. Susirinkę po vasaros atostogų, matome, kad patiktas pasiūlymas dėl Italijos ir Libijos susitarimo, dėl, red, tai yra readmisijos sutartis ir jie siekiama bendro Mm, ES tikslo kontroliuoti migracinius rautus. Gali būti, kad įvyko ir daugiau susitikimų, ne tik susitikimas dėl Libijos kalbant apie šį Libijos ir Italijos bendradarbiavimo susitarimą, mes esame daug kartų minėję, kad tokie tarptautiniai bendradarbiavimo susitarimai yra labai sveikintini. Tačiau manome, kad reiktų siekti subalansuoto migracinių srautų tvarkymo. O tai reiškia, kad visos valstybės, visas ES narės turi parodyti solidarumą. Nebejoju, kad komisija yra kompetitinga ir galiota E, spręsti šiuos klausimus, kad draugė su komisarė Reding jūs tai ir darote. Taigi, kokius tolesnius pokyčius numatote? Dar visai neseniai žmonės bandydavo pasiekti ES e, visiškai tam nepritaikytais laiveliais ir, pavyzdžiui, išsilaipindavo Sicilijoje, dabar atrodo pasitelkiamos jachtos Taip pat noriu pasakyti porą žodžių apie kovą su nusikalstamumu. Jūs noriu pasiklausti apie dvišalius dvi susitarimus tarp valstybių narių. kalbu apie susitarimus su Šiaurės Afrikos valstybėmis. Ar nereiktų mąstyti, įsivaizduoti, kad ilgainiui tuos dvišalius sustarimus turėtų pakeisti tas sustarimai, kuriuos pasirašytų pati Europos Sąjunga. Ačiū, ponas Mulderis. Uh, Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti komisijos nariai už tai, kad atvyko į mūsų posėdį. Ir man susidaro įspūdis, kad iš tikrųjų sieks atviro dialogo, kuomet jis sako, kad jo sieks. Turiu porą klausimų. Vieną dėl prieglopščio paketo. Bet, turiu, bet ats, jau į tą klausimą atsakyta, kurį tu norėjau užduoti. Aš šiame komitete dirbu neseniai ir galbūt užduosiu naivų klausimą, bet jau daugelį metų mes kalbame apie Europos e, prokuroro instituciją. Lisabono sutartis to nenumato. Ar yra kokių galimybių, ar yra įmanoma imtis kažkokių žingsnių, kad tai taptų realybę, galiuojant Lisabonos sutarčiai. Gracias. Ačiū, senjora Romera. Ačiū. Labai džiugu, kad komisarė pas mus atvyko, nedalyvavau iš pat pradžių šitame, šito klausimuose, bet norėjau užduoti klausimą apie vieną iš prioritetų galbūt pasiūlyti prioritetą, galbūt jūs matysit, kad bus verta tuo susirūpinti. Tai būtent smurtas prieš moteris ir mažamečius. Smurtas, kurį patiria vien todėl, kad jinai yra moteris ar vaikas yra vaikas. Šitas smurtas yra tylus smurtas, smurtas, nes jis vyksta šeimoje ir paprastai tie skaičiai yra paslėpiami kaip paprasti nužudimai ar paprastus smurtas. Ne tik tai iš kitų kultūrų ateina šitas smurtas, tai ne tik tai visokie apipjaustimai ir panašiai. E, taip pat ir mūsų kultūroje yra smurto prieš moteris ir mažamečius, todėl manau, kad reikia sutelkti dėmesį šias mirtis, nes tų mirčių galima išvengti panašiai kaip ir e, mirčių keliuose Europoje. Sumažinome mirtis e, keliuose, galima ir šitų mirčių sumažinti. E, Ispanija pirmininkaujama pasiūlė įkurti observatoriją, kurioje būtų galima tyrinėti šios duomenys ir kurti tam tikras strategijas. Galėtumėm įsigilinti, kokios šalis paslėpia tuos skaičius tarp e, eilinių nužudimų, kaip yra, kur yra e, smurtas prieš moteris ir prieš mažamečius paslepiamas tarp kitų nusikaltimų. Per šios metus Ispanijoje 44 moteris jau nužudė. Prancūzijoje po vieną moterį kas tris, metus, nu, kas tris, tris dienas nužudoma. E, tačiau mes duomenų valstybinių neturim, tik tai iš NVO. Kaip žinote, yra pasiūlyta iniciatyva per Ispanijos pirmininkavimo laikotarpį, tačiau šita procedūra dar yra tik tai tvarkoma, derinama, tačiau yra tam tikras paradoksas. Skirtingose valstybėse narėse vyksta mm, skirtingi procesai. Tam tik, kai kuriuose šalise yra pradėtų e, baudžiamųjų bylų dėl smurto prieš moteris O kitose šalyse yra visai kitoksai tų problemų tvarkymas. Čia yra ta pati, problem, ta pati Europa, ta pati kultūra, tačiau vienos šalis turi teisės aktus, kad persektų tokius nusikaltimus, o kitose šalyse to nėra. Tiesiog tam tikros. Dėl, dėl, to, dėl tų situacijų valstybėse skirtingumo nėra bendros sistemos prevencija priklauso nuo tų institucijų, kurios imasi šio darbo. Manau, kad jūsų kompetencijoje yra šitas klausimas ir jūs galėtumėte imtis prevencijos prieš gazinimus, grasinimus, kaip pirmą žingsnį tą nusikaltimą. Taigi, nu, kad čia yra klausimas susijęs su teisingumu ir vidaus reikalais ir turėtų ir teisinės institucijos, ir policijos institucijos dirbti kartu, kovojant su šiuo nusikaltimu. Negalima čia leisti tokio paradokso, kaip pavyzdžiui, vaikų pornografijos klausimų yra civilinių priemonių, pavyzdžiui, blokuoti e, tinklalapius, bet yra ir baudžiamųjų priemonių ir jie veikia vienbalsiai. Ir konkrečiai šiuo klausimu negalime galvoti, kad jeigu yra skirtingos institucijos, kurios dirba šiuo klausimu, jos negali dirbti kartu. Jos gali dirbti kartu, nes tai kainuoja gyvybės, kurių galima būtų išvengti. Ir tikiuosi, kad jūs galėtumėt įtikinti e, komisarę Redin, kad pasiektumėm bendro sutarimo šiuo klausimu. Ačiū. Pirmininkas, paskui paskutinė kalbės ponia Veržat. Euh, Ačiū, labai trumpas klausimas, komisarė Malmström. Kaip manote, ar ES piliečiai Ar teisinga, kad jie pakliūna į nelegalų migrantų skaičius? tarp 400 tūkstančių e, nelegalų migrantų buvo 11 tūkstančių rumunų ir bulgarų. Rumunai ir bulgarai yra deportuojami kaip nelegalus migrantai. Čia mes kalbame apie Europos piliečius, ar taip galima? Pirmininkas, taigi žodį vėl suteikėme komisarė Malstrom. Question, try... Ačiū. Galima būtų surenkti po seminarą kiekvienu iš užduotų klausimų. Dabar bandysiu kalbėti trumpai. Pone Intveld, e, kaip jau sakiau, aš pati apie tai perskaičiau Lamont dienraštyje ir ponia Virža pateikė tekstą. Tai iš tikrųjų nelabai neraminantis faktai ir mes rengėmės e, tai ištirti. Komisija tai ištirs ir net tuo užsima ne tik komisijos vicepirmininkė Reding, bet ir daugelis mūsų. Ir pasidomėsime tuo, ką teigia ponė Verža. Be abejo, valstybė narė turi teisę deportuoti atskirus asmenys, jei jie vykdo nusikal... nusikaltimus arba jei, jeigu jie neturi teisės būti šalies teritorijoje. Uh, Čia reikia išsiaiškinti, ar vyko atskiri procesai, ar žmonės buvo informuojami, ar tai nebuvo kolektyviniai veiksmai. Visą tai reikės išnagrinėti. Ištirti ir pastarosius veiksmus dėl keleivio duomenų įrašų sutarties. Taip, iš tikrųjų noriu padėkoti parlamentui už kantrybę E, kolegija, komisaro kolegija Strasbūrė antradienį paskas komunikatą ir aš norėjau jūs informuoti, kad nebūtų jokių nesusipratimų, kad atrodytų, jog tai neįtraukti darbo tvarkę. Bus, bus pranešimas spaudai ir jūs viską aišku sužinosite. Dėl vizų panaikinimo ir keliaivių duomenų įrašo noriu pasidomėsiu, ar tikrai tai įmanoma. Tai yra įdomus, įdomi mintis. Reikės išsiaiškinti, ar tokia informacija iš viso yra prieinama. Dėl SIS sistemos. Taip, ponia Koelio, svarbiausias dalykas yra tai, kad taryba ir komisija vykdo bendrą vertinimą. Tai buvo pirmasis žingsnis ir jis e, buvo sėkmingas. Mes deramės su rangovu, deramės dėl biudžeto, dėl kainos, kuri bus įtraukta į biudžetą. Ir pasiūlymas šiuo klausimu bus pasteiktas Teisingumo ir e, Vidaus reikalų ministrų tarybai spalio mėnesio pradžioje. Ir paskui mes parengsime dokumentą, kurį pristatysime parlamentui. Čia taip pat rengėme pamatinį dokumentą prieš galutinį sistemos e, testą paskui jį pradės veikti, bet visus duomenys gausite spalio pabaigoje. Dėl vis sistemos, žinote, jis šiek tiek, kaip žinote, jis šiek tiek vėluoja. Paprašiau savo tarnybų, kad parengtų išsamų raštą jums apie tai, kur mes esame ir kur link einame, kad viskas vyktų kiek įmanoma skaidriau. Kiek žinau, rengėmės tos sistemos įgyvendinimui 2010 birželio mėnesį su 2011 birželio mėnesį. Poniai Boskurt, noriu pasakyti, kad yra ataskaita ir specialistų išvados išsiųsto šiandien parlamentui. Ten ir mes konstatuojame, kad abi valstybės pasiekė nemažos pažangos pagal visus kriterijus, e, kurie yra išvardinti. Ir kad mes šį pavasarį uh, preliminariai pasakėme taip ir komisija nepakeitė savo nuomonės ir svarstysime tai su parlamentu ir taryba ir aš žinau, kad galiu tikėtis jūsų palaikymo šiuo klausimu. Turkija. Mes baigėme dėrėtis dėl readmisijos sutarties su Turkija. Reikia išspręsti paskutinius e, klausimus. Būtų labai gerai e, jeigu tai vyktų, nes tar, Turkijos valdžia labai konstruktyviai dirbo šioje sutartyje. Kitaip nei kitais atvejais, tai nes, niekaip nesieja su vizų klausimu ar vizų panaikinimu, bet komisija, kai tas sutartis bus parengta, taip pat norės dialogos su Turkijos valdžia. Šią vasarą įvyko pareigūnų susitikimas, kur buvo kalbamas apie tai, kaip galima būtų gyvendinti vizų kodeksą, nes tai uh, tai palengvintų visas procedūras taikomas Turkijos piliečiams. Mes tikimės tokį dialogą pradėti mm, netolimoje ateityje. Dėl terorizmo finansavimo sėkimo programa, kaip sakiau ponui, ponams Albrecht ir Tavarės, teroristų uh, sąmokslas, kuris buvo uh, E, išaiškintas Norvegijos šį vasarą. Tai buvo įmanoma dėl to, kad buvo gauti duomenys pagal SWIFT susitarimą. Pone Jekolino, taip, aš sutinku, kad visada geriau uh, pasiekti susitarimo Europos mastu su kaimynais. E, Libija, kitomis kaiminėmis viduržėme jūros regione, su kai kuriamis valstybėmis jau deramės ilgą laiką. Libija yra sudėtinga valstybė, kaip žinote, bet ji yra svarbi kaiminė. Ir mes kreipėmės į Libijos valdžią, aš pradėjau dialogą su jais, bandydama išsiaiškinti, ar galime eiti priekin, ar įmanoma pasiekti susitarimo. Europos susitarimas e, yra geras tuo, kad jis yra skaidrus apieinamas visiems ir jame galima apreipti daugybę klausimų. Ne tik migracijos politika, bet ir prekybos politika, žmogaus teisės. Ir, kaip sakiau, mes kreipėmės į Libijos valdžią. Ir jei viskas vyks sėkmingai, noriu ten nuvykti rudenį ir išsiaiškinti, ar tikrai manoma pasirašyti Europinę sutartį. Pone Mülderi, nėra kvailų klausimų, yra tik kvaili atsakymai, kaip visi politikai žino. Ir aš tikiuosi, kad mano atsakymas jums nepasirodys kvailas. Europos prokuro, prokuroro institucija yra labai sudėtingas klausimas, nes ir šis klausimas paskirtas vicepirmininkės vice Redin kompetencijai, ji svarstė šį klausimą Teisingumo ministrų taryboje. Sunku pasiekti susitarimo dėl jo, Komisija norėtų, kad tai įvyktų, bet tai tikriausiai užtruks, nes e, sutarimo šio klausimu tarp valstybių nėra. Pone Romero, aš pritariu Jums, kad reikia kažką daryti šioje srityje. Mes kalbame apie tai, apie subingus nusikaltimus, kurie vyksta Europoje, e, priekyba žmonėmis, e, seksualinis prievartos tikslams. Ir kita vertus, tai, tai yra vidaus klausimas, yra ir šalių vidaus klausimai nesusiję su kitomis valstybėmis. Ir aš sutinku, kad, kad tai yra rimta problema ir kad ją reikia spręsti. Manau, kad daug galima būtų nuveikti, e, lyginant situaciją, keičiantis nuomonėmis, bet be abejo, galu, atsakomybė tenka valstybėms narėms. Ir aš perdosiu jūsų e, aktyvų raginimą kolegijai Reding. E, Ji rengė dokumentą lyčių lygybės. Ji atsakinga už lyčių lygybę ir aš sutinku, kad tai yra labai labai svarbus klausimas. Pirmininkė, aš tikiuosi, kad aš atsakiau į visus klausimus, nebūtinai tą pačią tvarką, bet bent jau kai kurie iš jų dubliavosi. Taigi, jeigu tuo baigėme. Noriu padėkoti Jums, pirmininkė, taip pat komiteto nariams už įdomius klausimus ir pasisakymus. Ir mano tarnybos yra visada pasirengę atsakyti tolesnius Jūsų klausimus ir tikiuosi e, gero mūsų bendradarbiavimo šį rudenį. Taip pat e, manome ir mes, sako pirmininkas. Confident I represent the spirit of the Viso komiteto vardu noriu Jums padėkoti. Padėkoti ir už Jūsų norą bendradarbiauti. Man atrodo, kad mes sukūrėme labai gerą bendradarbiavimo tradiciją, kuri bus ir toliau puoselėjama. Taigi tikimės, jog ateityje mes drauge stebėsime, kas vyksta šioje srityje, kad rengsime, kad jūs ateisite į mūsų posėdžius ir mes sužinosime apie jūsų darbo tvarkę. Ačiū Jums ir toliau mes eisime pagal savo komiteto darbo tvarkę. Ačiū. ¿Sabes dónde estoy? Eh? ¿Si hay algo? Sí. Lo mejor digo. Hasta la próxima. Adiós. ¿Eh? porque es un tema europeo. Porque es un tema europeo. Yes. Yes. Dear colleagues, without further ado. Kolegos. Siūlau negaištant laiko pereiti prie kito punkto. Tai yra penktasis darbo tvarkės punktas susijęs su ES ir JAV domenų apsaugos susitarimu teisės saugos tikslais. Kalbame apie dvišalį susitarimą. Šį klausimą pristatys mūsų kolega ponas Albrecht. Jis yra pranešėjas. Jis mums pristatys du darbinius dokumentus susijusius su ES ateitimi. Visų pirma, duomenų apsauga, perdodant duomenis, siekiant e, užkirsti kelią, tirti, atskleisti ir persekioti už baudžiamosius nusikaltimus, įskaitant terorizmą, vykstant policijos ir teisminėm bendradarbiavimu baudžiamosiuose bylose. Suteiksiu žodį ponui Alprecht, po to komiteto nariai galės e, sudalyvauti diskusijoje po to, kai išklausysime ir komisijos ir tarybos atstovų. Dabar žodis ponui Albrecht. Ačiū. Ačiū, kad e, suteikėte man galimybę šiame komitete pirmą kartą kalbėti apie šios svarbius sustarimus. Pirmiausia, norėčiau padėkoti komisijai, ypač ponios Reding kabinetui už atliktą darbą. Taip pat dėkoju už galimybę man ir šešėliniams pranešėjams dalyvauti diskusijose apie dėrybas dėl šių sutarimų. ES pastaraisiais metais nekarta prašė sudaryti išsamų susitarimą su JAF vyriausybė. Tas susitarimas reglamentuoja duomenų apsaugą po to, kai tie duomenys yra perduoti baudžiamosiose bylose. Šis susitarimas turėtų būti privaloma sistema, sudarant kitus susitarimus dėl duomenų perdavimo, pavyzdžiui, SWIFT susitarimą, PNR susitarimą. Komisija numato automatiškai pakeisti anksčiau galiojusias konkrečias priemonės atėjus laikui. Tikimės, kad numatomas susitarimas bus išsamus. Neseniai vykstant dėryboms dėl TFTP ir SWIFT susitarimo, parlamentas sakė, kad labai svarbu numatyti bendrus principus, kuriuos remtų ir JAV, turiu galvoje duomenų apsaugos principus. Ypač tada, kai duomenės yra perdodami baudžiamosiose bylose ir kai tas perdavimas susijęs su saugumo klausimais. Aš kartu su sekretorietu parengiau du pirmosius darbinius dokumentus. Juose apžvelgiamos ES, galioj, ES ir JAV galiojančios duomenų apsaugos taisyklės. Tai mums turėtų būti pagrindas, kad mes žinotume, kokių yra skirtumų ir kokių sunkumų gali kilti tariantis dėl duomenų apsaugos principų. Norėčiau dabar trumpai pristatyti šiuos du dokumentus. Žinau, kad neturite laiko jų visų skaityti. Iš karto noriu pasakyti, kad šie du dokumentai yra tik pirmieji iš keleto. Artimiausiomis savaitėmis pateiksime dar du dokumentus apie galimą susitarimo formą ir turinį tada galėsime surenkti išsamesnės diskusijas. Tada jau turėsime daugiau informacijos ir iš komisijos bei tarybos apie dėrybinius įgaliojimus. Šiuose pirmuose dokumentuose tiesiog pristatoma dabar ES ir JAV galiojanti sistema. Ir tarp jų yra du pagrindiniai skirtumai. ES teisėje teisė į duomenų apsaugą yra aiškiai įvardyta kaip pagrindinė teisė. E, pagrindinių teisių hartijoje, 8 straipsnėje, 7 straipsnėje, taip pat ir mūsų naujoje sutartyje, 16 straipsnėje, duomenų apsauga yra įvardyta, aiškiai įvardyta kaip pagrindinė teisė. Junktinėse Amerikos valstijose duomenų apsauga nėra vertinama kaip klasikinė, tradicinė pagrindinė teisė. tiesiog yra pagristas, pagristi privataus gyvenimo apsaugos lūkesčiai. Ir tie principai yra įtvirtinti tam tikrose e, JAV teisės aktuose, pavyzdžiui, asmenių gyvenimo apsaugos įstatymas patvirtintas 74 metais, taip pat e, subjektų prieigos teisės kurios galioja ir mūsų teisėje. Tačiau JAV turi ir mes turime ir tam tikrų minimalių taisyklių, kurių nėra JAV įstatymuose. Bet to mm, mes esame priboję ir tikslus, kuriais galima panaudoti duomenis. E, JAV įstatymuose tie apribojimai nėra aiškiai įvardyti. Dar vienas svarbus e, skirtumas yra tai, kad mes turime nepriklausomą duomenų apsaugos kontrolę, turime atskirą duomenų apsaugos priežiūros kontrolierių, atskirą instituciją, o JAV duomenų apsaugą kontroliuoja pačios institucijos. Taip pat, kaip išriškėjo dėrybose dėl PNR ir dėl SWIFT, yra skirtumų ir dėl teisės gynimo priemonių. Į visas šias problemas dabar gilinasi komisarė Reding. Europos Sąjungoje mes jau turime tam tikrų taisyklių reglamentų. Taip pat turime, pavyzdžiui, 2008 metų tarybos pamatinį sprendimą. E, tai yra trečiojo ramščio sprendimas. Taip pat turime prium susitarimą, dvišalius susitarimus, dabar jau yra ir PNR bei TFTP susitarimai ir ten numatytos specialios domenų apsaugos taisyklės. Šis susitarimas taip pat turi būti išsamus, jame turi būti išsamei reglamentuojamos taisyklės, kurias turi taikyti europiečiai, perdodami duomenis trečiosiams šalims, ypač perdodami duomenis JAV. Ir tas susitarimas turės būti kartelė, pagal kurią bus vertinamas, vertinamas duomenų apsaugos pakankamumas. Ir tie, tas susitarimas taikomas viešajam sektoriui. Per artimiausias kelias savaitės ir mėnesius turėsime išsiaiškinti keletą dalykų, apie tai bus kalbama ir kitose darbiniuose dokumentuose. Reikės išsiaiškinti, kokia yra susitarimo taikymos rytis, kaip reikėtų atsižvelgti į tokius principus kaip, pavyzdžiui, proporcingumas. Europos ir JAV įstatymuose, teisės aktuose tas principas traktuojamas nevienodai. Taip pat kaip įveikti taisyklių skirtumus dėl domenų minimizavimo, taip pat kaip spręsti abipusiškumo klausimus, taip pat skaidrumo ir nepriklausomos domenų apsaugos institucijų kontrolės klausimus. Dar vienas klausimas susijęs ne, ne su susitarimo turiniu, bet forma. Darbas šiuo klausimu vyksta. pavyzdžiui, Europos parlamentas, Europos dėrybininkai gali pasirinkti privalomą teisės aktą, tai būtų tarptautinė sutartis ir tuo atveju į procesą turėtų įsijungti JAV kongresas. Tokiu atveju turėtume pagalvoti, kaip pasieksime, kad principai būtų privalomi abiejose Atlanto pusėse nes gali būti, kad JAV dėl to prireiks mm, keisti savo teisės aktus arba tą turės daryti abi dėrybų pusės. Tiek būtų apie šių darbinių dokumentų turinį. Su šešėliniais pranešėjais mes sutarėme dirbti toliau ir čia Libe komitete surenkti klausimus šią temą. Dėl klausimų laiko dar turėsime susitarti su sekretorietu. Mes dabar galvojame apie spalio pabaigą. Be to, numatome įsteigti delegaciją, dėl to sprendimas jau yra priimtas, bet ji nebus įsteigta anksčiau nei šių metų pabaiga. Taigi kitų metų pradžioje dirbsime su kolegomis kongrese Taip pat buvo daroma ir vykstant dėryboms dėl TFTP. Tada mes kreipėmės į parlamento pirmininką Buzeką ir prašėme pradėti bendradarbiavimą su JAV kongresu. Taigi, baigdamas, pasakysiu, kad turbūt dėrybiniai įgaliojimai bus patvirtinti tik lapkričio pabaigoje. Tai reiškia, kad mes turime pakankamai laiko parengti komiteto rezoliuciją arba rezoliucijos projektą ir jį pateikti lapkričio mėnesio plenariniai sesijai, kad mes, Europos parlamentas, taip pat galėtume įvardyti savo prioritetus susijusius su dėrybiniais įgaliojimais dėl šio susitarimo. O dabar laukiu jūsų pastabų, laukiu jūsų atsiliepimų, dėl susitarimo, dėl darbinių dokumentų. Taigi tiek. Ačiū. Sure. Sure, we're going to be having some debate. I see some members willing to take. Žinoma. Ačiū. Užduosime klausimus, bet pirmiausiai komisijai, vėliau tarybai suteiksime žodį. Komisijos vardu ponia Bolonžir. Merci, Monsieur le Président. Euh, du côté de la Commission, comme le rapporteur. Ačiū, pirmininkė. Kaip pranešėjas sakė, komisija 2010 gegužę priėmė rekomendacijas, rekomenduodama tarybai pradėti e, dėrybas tarp uh, tarp JAF ir ES dėl asmens duomenų apsaugos. Tai taip pat yra pasiūlymas, buvo primtas ir dėl pagrindų susitarimo, dėl mm, duomenų apsaugos, duomenų, kurie skirti teisėje tvarkos tikslams ir policijos bendradarbiavimui. Šitie dokumentai buvo perduoti ir Europos parlamentui kaip riboto prieimimo dokumentai. Norėčiau išdėstyti pagrindinius mūsų tikslus komisijoje. Pagrindų sustarimas turėtų užtikrinti pagrindinių teisių apsaugojimą ir asmens duomenų apsaugojimą. Žinoma, to mes ir siekiame. Taip pat turėtų neprieštarauti šitas dokumentas Lisabono sutarčiai ir pagrindinių teisų e, deklaracijai ir visiems susitarimams tarp ES ir JAV. Taigi tai yra pirmasis tikslas. Antrasis tikslas yra tas, kad susitarime turi būti aiškios ir privalomos nuostatos ir taisyklių, kurios bus taikomos tam tikrai rėmai. Taisyklių, kurios bus taikomos e, elgintis su tais, e, naudojant tuos duomenis. Anksčiau trūko tinkamų įstatymų ir teisės aktų ES susijusių su duomenų apsauga pagal šią, šį susitarimą turi būti pasiektas aukštas duomenų apsaugos lygis abiejose šalyse, jos perdodant ir juos apdorojant, tam, kad e, būtų užkirtas kelias nusikaltimams. nusikaltimams. Naudojant duomenis reikia atsižvelgti į duomenų pobūdį ir nepakenkti asmenims, kurių tie duomenys yra žinoma, turi šitas dokumentas atitikti ir pagrindinių teisų hartiją. Manėme, kad būtų tikslinga praplėsti šito dokumento galiojimą ir kitoms sritims. Galiausiai rekomendacija ne, nesukuria vien ypatingos tam tikros duomenų bazės, nes mes jau turime duomenų e, apsaugos teisės aktus. Turime teisės aktus reglamentuojančius asmens duomenų perdavimą, taigi mums naujos teisinės bazės kurti nereikia. Pirmininkas, ačiū. Dabar tarybos vardu ponas Moho žodis jums. Ačiū gerbamas pirmininkė. Labadiena visiems. Aš duomenų apsaugos srityje dirbu jau pastarosius 18 metų. Dirbau su PNR ir SWIFT susitarimais. Dirbu Dirbau taip pat ir Teisingumo ministerijos žmogaus teisų departamente. Taigi patikėkite, aš tikrai puikiai išmanau mm, šiuos reikalus. Žinome, viena iš pirmųjų problemų ar sunkumų, kalbant apie tokius klausimus, yra kaip yra taikomas, taikoma JAV teisinė bazė. Europos, Europos parlamento teisininkai pažymėjo, kad e, JAV teisinė bazė yra labai sudėtinga. Taigi tarybai pirmasis darbas yra susitarti dėl mandato. Atsižvelgianti komisijos iškeltus tikslus, taip pat turime atsižvelgti ir į pirmą žingsnį, kurį turi žengti ES ir JAV būtent remiantis į tuo, kas buvo nuspręsta aukšto lygio ap, duomenų apsaugos grupėje. Mes apie tai jau girdėjome ir, kaip supratome, e, JAV teisinė sistema nėra identiška mūsų teisiniai sistemai, tačiau aukšto lygio duomenų apsaugos grupė mano, kad įmanoma pasiekti konsensuso šiais klausimais. Šiuo metu mūsų tikslas yra peržvelgti visas galimybės, kurias suteikia dabartiniai JAV teisės aktai ir įsigilinti, ar yra juose pakankamai garantijų, tokių kokiu mes turime čia Europoje. Labai džiaugiuosi, kad dirbsime su ponu Albrecht ir su e, šešėliniais pranešėjais, nes turime visi tą patį tikslą - būtent ginti pagrindinės teisės mūsų piliečių e, pagrindinės teisės. Pirmininkas, ačiū. Čia ponas Bronks, dar kažkas norėtų pasisakyti. Ponas Bronks. Uh, Ačiū. Iš šį klausimą gal jau buvo atsakyta, bet aš vis dėlto jį užduosiu. Kokios garantijos numatomas, kurios neleistų e, informacijos, kurią Junktinės valstijos gaus iš ES, perduoti trečiosioms šalims. Tai yra, ar tokią išvedą Junktinės valstijos padarys, taikydamos duomenų perdavimo sutartį. Ar iš tikrųjų nebus galimybių perduoti informacijos arba išvadų informacijos e, sukauptos remiantims tais duomenimis perduoti, pavyzdžiui, vidurio rytų valstybėms? Jeigu jungtinėms valstijoms e, pasirodys, kad tas asmuo e, tarkim, esantis e, vidurio rytų regione gali būti pavojingas to regiono valstybėms ir galbūt būtų, naud... toms valstybėms būtų naudinga tokiu asmeniu susidomėti. Nesipil. Ačiū. Man atrodo, kad e, trumpos įvykusios diskusijos puikiai atskleidžia, kokie iššūkiai mūsų laukia. E, teisinės sistemos yra labai skirtingos, ne tik JAF ir ES, bet ES viduje yra valstybių narių teisinės sistemos yra gana skirtingos ir todėl procesas darosi gana sudėtingas. Taigi mums reikia e, primti sprendimą dėl svarbiausių teisinių aspektų, tai yra dėl kurim, e, pasitikėjimą skatinančių priemonių kūrimo. E, Ponas Bronsas klausė apie garantijas. Nėra tokio dalyko kaip šimtaprocentinė garantija. Komet parengiama kokia nors sutartis, negalima, neįmanoma tikėtis garantuoti, kad kita susitarimo pusė visapusiškai jį vykdys. Bet tai reikštų, kad mes ne, negalime imtis jokios politinės iniciatyvos. Mes bandome pasiekti, kad būtų gerbiamos mūsų piliečių teisės tomis sutartimis. Ir iš tikrųjų bus įdomu pamatyti, kaip tas susitarimas funkcionuos, ašvelgiant į tai, kad jis apims ne vien, labai skirtingas teisinės sistemas. E, noriu. Manau, kad vyks labai aktyvos diskusijos varstant šį pranešimą nes mūsų piliečiai domisi ne tik mūsų reakcijomis, bet taip pat jie nori, kad būtų užtikrinama geriausiai įmanoma domenų apsauga. Member. Pirmininkas, ačiū. Ar dar kas nors norėtų prašyti žodžio? Jei ne, tuomet, pone Albrechtai, žodis jums, jeigu norite dar kažką pridurti. Nenoriu ilgai kalbėti. noriu pasakyti štai, kad mes galime nuspręsti, kas yra prioritetiniai dalykai, sprendžiant, pavyzdžiui, klausimus liečiančius trečiasias šalis, taip pat kaip apriboti e, viską siekiant tam tikrų tikslų, taip pat kaip numatyti saistančius principus abiems pusėms, e, kurių pagrindų reikia apriboti E, informacijos panaudojimo erdvę. Kalbant apie visas kitas sutartis, tai FTP, PNR, mes tokias nuostatas įtraukėme ir todėl aš lauksiu jūsų pastabų ir nuomonių apie šį darbinį dokumentą ir kitus darbinius dokumentus, kaip mes praktiškai galėtumėme tai suformuluoti, remiantis jau galiojančiais teisės aktais bei taip pat remiantis bendru požiūriu ir bendrais tarptautiniu mastu priimtinais principais. Būtent todėl siūlau kad mes kaip komitetas ir Europos parlamentas turėtumėme parengti principus kuriais remsimės kiekvieną kartą, kai e, svarsime dokumentus apimančius duomenų apsaugą ir duomenų perdavimą, ar tai būtų dėrybose, ar šiaip svarstant dokumentus. Maybe. Pirmininkas, ačiū. Ar komisija dar norėtų ką nors pridurti, arba tarybos atstovai ne? Jei ne, tuomet šis klausimas išnagrinėtas ir pereiname prie kito darbo tvarkės punkto, paskutinio šiandien. Tai yra šeštasis darbo tvarkės klausimas dėl teisės informacija baudžiamajame procese. Teisė būti informuotom apie ka, tau pateikiamus kaltinimus. Išklausysime komisijos pasisakymo apie pasiūlymą patvirtinti direktyvą šiuo klausimu. Komisijos teikiamas pasiūlymas dėl direktyvos yra antras žingsnis pagal praeisiais metais e, patvirtintą procesinių teisių veiksmų planą, sako pirmininkas. Sekretariatas mane informavo, jog komisijos atstovai, kurie turėtų pristatyti šį klausimą, dar netvyko, nes mes sutaupėme šiek tiek laiko. Todėl dabar padarysime dešimties minučių pertrauką Ir tuomet išklausysime komisijos atstovačių. Dear colleagues, no further delay. If you do not mind, we'll resume. Kolegos, jeigu neprieštaraujate, teskime darbą. Manau, būtų protinga, kaip galima geriau išnaudoti savo laiką. Taigi tęsime darbą. Point number six, Šeštas darbo tvarkės punktas. Įtariamųjų baudžiamosiose bylose teisė būti informuotiems apie jiems pareikštus kaltinimus. Tai yra svarbus Stokholmo programos elementas. Pirmasis šio darbo etapas buvo sėkmingai užbaigtas 2010 m. birželio mėnesį, kai buvo sutarta dėl direktyvos į, dėl teisės įvertimo raštų ir žodžių baudžiamajame procese. Turėjome pranešėję tą temą, baronienę Latford. Dabar Libe. Ši tema nagrinėjama Libe komitete. Libe komitetas jau ilgai prašė didesnių procesinių, platesnių procesinių garantijų. Ir dabar nekantriai laukiame kitų priemonių. Noriu Jums priminti, kad Libe komitetas dar nepaskyrė pranešėjų, kurie renks pranešimus šią temą. Tas sprendimas dar turi būti priimtas. O dabar išklausysime komisijos atstovų, kurios norime pasveikinti čia atvykusius. Ponas Ksonka, prašom žodis jums. Thank you, Mr. Chairman. And... Ačiū pirmininkė. Atsiprašau, kad priverčiau jūs keletą minučių laukti. Stengiamės atvykti laiku, žiūrėjome į darbo, darbo tvarkės projektą. Buvau išėjęs iš pastato, kai man paskambino ir pasakė, kad jau išnagrinėjote ankstesnius punktus. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums, tai yra Lybe komitetui ir asmeniškai Jums, pirmininkė, už visą paramą, kurią mums teikėte vykstant triologui dėl A priemonės. Tai yra teisė informacija ir teisė į vertimą. Tai yra priemonė, dėl kurios taryboje greitai bus formaliai patvirtinta direktyva. Tai turėtų įvykti per atimiausias porą savaičių. E, šiuo atveju visos institucijos dirbo labai greitai ir veiksmingai ir siekia tą kelrodį planą paversti tikrovę. Ir žinoma, tikimės, kad tokia pačia gera dvasia bus tęsiamos dėrybos ir kitais klausimais. Kitas žingsnis tai yra B priemonė - teisė į informaciją. Komisija Liepos mėnesį oficialiai patvirtino pasiūlymą šią temą. Jis yra pateiktas tarybai ir parlamentui. Dabar laukiame dėrybų pradžios. Dėrybos turėtų prasidėti jau kitą savaitę, pirmininkaujant Belgijai. Tuo pasiūlymu mes reaguojame į raginimą, kuris e, nuskambėjo, kuris buvo įtrauktas į kelrodį planą, kurį pernai patvirtino Europos vadovų taryba. Ta B priemonė yra antrasis proceso etapas, taigi mes atsakome į mums pateiktą raginimą ketiname šią priemonę suderinti du teisės į informaciją aspektus. Tai visų pirma, informacija apie baudžiamajame procese dalyvaujančio asmens procesinės teisės, taigi čia kalbame apie procesinės teisės. Antras informacijos elementas tai yra kaltinimai. Tai yra kuo procese dalyvaujantis asmo yra kaltinamas. Abi teisės aiškiai arba numanomai yra įvardytos Europos žmogaus teisų konvencijoje, taip pat ir e, jos yra įtvirtintos e, Strasbūro žmogaus teisų teismo praktikoje, tačiau valstybėse narėse e, skiriasi teisių įgyvendinimas. Tai pasakytina ir apie asmenių teikiamos informacijos rūšį, apie tai, kada informacija pateikiama ir apie būdą, kuriuo pateikiama informacija. Komisija siūlis, kad asmenims, sulaikytiems asmenims būtų įteiktas raštas apie jų teisės. Tai yra raštu pateikiama informacija. Taigi ES lygių bus numatyta nauja teisė. Tai yra, kad įtariamiesiems informacija apie jų teisės būtų teikiama raštu. Mes pasiūlėme e, to te, rašto apie teisės e, formą, pavyzdį. Jį pridėjome prie pasiūlymo, tačiau tai bus tik e, pasiūlymas, tik pavyzdys, mes nenustatysime prievalės valstybėms narėms įtvirtinti tokį raštą savo teisėje. Valstybės narės privalės teikti informaciją raštu. Mes žinome, kad e, tokia informacija raštu teikiama tik kai kuriuose valstybėse narėse. Yra maždaug 15 valstybių narių, kur, kuriuose tokia informacija raštu nėra teikiama. E, šiuo metu mūsų numatytame modelyje yra kalbama apie keturias teisės. Valstybės narės galės numatyti e, jų ir daugiau. Kai kurios valstybės narės jau dabar įteikia asmenims e, raštišką informaciją apie teisės keliomis kalbomis, kai kurios keliolika kalbų. Pagrindinė mūsų mintis, kad visi, visiems ateriamiesiems asmenims, sulaikytiems asmenims policijos nuovadoje bus įteiktas toks e, raštas. Mes pateiksime vertimą į visas 20 tris kalbas ir valstybės narės galės pritaikyti tuos tekstus savo poreikiams. Taip pat e, į šią teisę įeina ir teisė susipažinti su bylos turiniu. Tai yra, turės būti teikiama informacija apie kaltinimą. Į šią teisę taip pat įeina ir teisė susipažinti su byla, su dosie. Čia turima galvoje informacija, kurią teisės saugos institucijos yra sulai, surinkusios apie asmenį. Taigi bus suteikiama prieiga prie bylos ir teisės saugos institucijos privalės asmeniu atskleisti informaciją, kuri yra surinkta prieš jį. Norime akcentuoti, kad ši priemonė Šią priemonę komisija siekia nustatyti minimalų teisų standartą visoje ES, kad valstybės narės užtikrintų minimales teisės. Tikimės, kad tai sustiprins valstybių narių tarpusavio pasitikėjimą ir bus lengviau įgyvendinti abipusio pripažinimo priemonės. Tikimės, kad Nustatydami šias teisės kaip minimalų standartą ES, mes e, pasitarnausime ir teisminiam bendradarbiavimui. Teisminis bendradarbiavimas vyks lengviau, teisėjai, prokurorai pakankamai pasitikės vieni kitais. Sustiprės ir piliečių pasitikėjimas, kai jiems tenka stoti prieš teismą kitoje valstybėje narėje. Tuo norėčiau baigti. Mm, esu pasirengęs atsakyti į klausimus. Ačiū. Thank you, Mr. Ksonka. Ačiū. Dabar pradėsime diskusijas. Galbūt pirmininkaujantį valstybę tarybos vardu norėtų pasisakyti. Ponas Flor. Merci, Monsieur le Président. Ačiū pirmininkė. Pirmininkaujantį valstybę tarybos vardu norėtų padėkoti komisijai už tai, ką išgirdome. Mes laikomės to, ką sutarėme ir laukiame komisijos darbo rezultatų. Todėl labai svarbu, kad procesas tęstusi. Dabar jau turime pirmą priemonę, ją reikia baigti įgyvendinti. Galbūt taryboje spalio mėnesį bus priimta. Tada bus svarbu žengti antrą žingsnį, jis bus taip pat labai svarbus. Ir tada kalbėsime apie papildomas teisės, kurios naudojamos teisinėme procese. Kol kas taryba negali pateikti mūsų pozicijos, nes dar nepradėjome diskusijų. Bet labai svarbu turėti bendrą pagrindą tokiams teisėms įgyvendinti. Komisijos pasiūlymas yra įdomus, nes turėtumėm pagal šitą pasiūlymą tą teisinę bazę. Diskusijos kol kas dar neprasidėjo, jos prasidės rytoj darbo grupėje galite būti tikri, kad taryba stengsis kuo anksčiau paruošti savo poziciją, tam, kad būtų galima pradėti diskusijas su parlamentu šią temą. Taigi viską padarysime, darbo grupė susitiks įvairiais lygmenimis ir taryba, kiek įmanoma, greičiau susisieks su parlamentu kai tik bus įmanoma, pranešime savo poziciją. Tikimės, kad iki metų pabaigos jau bus tam tikrų rezultatų ir bus galima pradėti diskusiją su parlamentu. Pirmininkas, ačiū. Dabar parlamentarai. Pirmiausia, ponė Sipil, jūs prašėte žodžio. Ne, neprašėte. Tada ponas Albrechtas. Yeah, thanks. Um, first of all, uh, thank you. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už šitas gairias. Labai džiaugiuosi, kad buvo sukurti minimalų standartai. Turiu du klausimus dėl teisių teisminiuose procesuose. Pirmiausia, norėčiau paklausti apie teisę nieko nesakyti, apie teisę tylėti šita teisė nėra įtraukta į pavyzdį, į teisų sąrašo pavyzdį. Taigi klausimas, ar bus šita teisė įtraukta? Teisė nekal, neapkaltinti savęs. Teisė neliūdyti prieš save. Šita teisė irgi yra numatyta kitose dokumentuose ir norėjau paklausti, kaip šita teisė bus įgyvendinta. Dar vienas klausimas apie prieigos prie informaciją. Manau, yra labai svarbu užtikrinti informaciją, prieigą prie informacijos, kad teisininkai kaltinamos mens gynėjai turi turėti teisę prieiti prie informacijos, gauti tuos dokumentus ir galėti su jais dirbti. Norėčiau sužinoti, kaip šita, šitas procesas veiks, ar jau yra kokiu nors minčių, kaip galima tai įgyvendinti. Ačiū. Thank you. Ačiū, ponė Busutil. Thank you, Chair, and thank you to the Commission. Ačiū, pirmininkai, dėkoju ir komisijai už klausimo pristatymą. Noriu visų pirma pastebėti, štai ką. Ši procedūra, man atrodo, daug aiškesnė nei toji, kurią taikėme pirmą kartą svarstydami teisės aktą dėl procesinių teisių, kuomet nežinojame, kurio pasiūlymų remtis. Taigi, laimiai grįžame į aiškesnį pasaulį, komisija teikia pasiūlymą, o taryba ir parlamentas jį svarsto. Nebejoju, kad parlamentas teigiamai vertins šį pasiūlymą. Uh, kaip ir svarstydamas pirmąjį šios srities pasiūlymą. Turiu porą klausimų. Norėčiau išgirsti daugiau informacijos iš komisijos. Visų pirma, mes kalbame apie raštišką e, teisų išvardinimą, bet komisija teigia, kad tai nebus e, suderintas, suderinta e, harmonizuota teisų deklaracija. E, noriu paklausti, o kodėl negalima, o kas neleidžia būtent tai e, tokį dokumentą parengti ir tas pačias teisės perskaityti visiems asmenims, suimamiems kurioje, kurioje, norės, kurioje nors ES valstybėje. Re, tikriausiai reiktų paruošti minimalius standartus ir leisti valstybėms narėms e, savo ruoštų pasiūlyti platesnę apsaugą arba apsiriboti teisų išvardinimu. Norėčiau, kad komisija tai paaiškintų. Antras klausimas. Apie kokias teisės kalbama? Norėčiau detalesnės informacijos. Mm, mano kolega Albrechtas to paties klausė. Ką tik tai. Galiausiai. Ar. E, ar bus pristatytos tik tai raštų teisės, ar galbūt bus galimybė prašyti ir tų teisių paaiškinimo, tuo atveju, jeigu sumamas asmuo yra beraštis. Taigi, ar toks klausimas, ar šis klausimas taip pat bus aptartas šiame pasiūlyme? Ačiū. Thank you. Mrs. Lutford. Ačiū, ponia Lutford. Uh, Ačiū, pirmininkė. kalbant apie tai, e, kas atsakingas už e, tą labai neaiškę situaciją, kuri susidarė svarstant pirmąjį pasiūlymą. Noriu pasidžiaugti tuo, kad komisija taip sparčiai pristato antrąjį pasiūlymą pagal šį paketą dėl teisių į vertimą raštu ir informaciją. Mums teko įveikti nemažus sunkumus rengiančios pasiūlymus, nes e, per vidurį darbo įsigaliojo Lisabonos sutartis, bet darbas dar neužbaigtas, taigi labai džiaugiuosi, kad einame priekin gan sparčiai. Jūs tikiuosi, kad išlaikysime įgytą pagreitį, svarsydami ir kitas priemonės šiame šioje srityje. Galbūt bent taip kompensuosime uh, penkeris, uh, už penkeris metus, kuomet nieko neįvyko, nebuvo žengta jokių žingsnių šioje srityje. Noriu padėkoti komisijos tarnyboms bei e, vicepirmininkiai Reding uh, už visą nuveiktą darbą. Turiu vieną klausimą. Ir tikiuosi, kad Belgijai pirmininkaujant pavyks daug nemažai nuveikti, priartėti prie oficialaus susitarimo dėl šio pasiūlymo. Man neaiškus kai kurie dalykai, galbūt aš nepakankamai įsiskaičiau skirtumai tarp trečiojo straipsnio ir ketvirtojo straipsnio. Trečiajame straipsnėje kalbama apie teisę į informaciją tuo atveju, jei asmuo kažko įtariamas ar kaltinamas kažką padarius. Ir numatoma, kad tuo atveju jiems turi būti suteikta informacija, jiems suprantama kalba ir tokiam taip pat prieš pastatomas suimtas asmuo. E, jei asmuo suimtas, tuo atveju jam turi, te, jo teisės turi būti patiktos raštu. Man kila bejonė, ar tikrai būtina išskirti tokias situacijas galbūt galima kalbėti apie įtariamąjį ir jam numatyti mm, teisę susipažinti su teisėmis, su savo teisėmis raštu ir nekomplikuoti visko, išskiriant dvi situacijas. Gal taip užtikrintume daugiau didesnį nuoseklumą. Tiesiog kalbėti apie nuoseklų visapusišką uh, nusiklios išsamios informacijos suteikimą. Tiesiog numatyti vieną procedūrą ketvirtuoju straipsniu. Numatyti, kada asmenys turės teisę į raštiškai išdėstas jų teisės. Brons. Ačiū, ponas Brons. Ačiū, pirmininkė nustebau išgirdęs, kad valstybėms narėms reikia pasakyti, kad įtariamiesiems turi būti teikiama informacija apie jiems pareikštus kaltinimus ir taip pat, kad reikia teikti jiems informaciją apie minimales, minimales procesinės teisės. Man atrodė, kad valstybės narės pačios savo valia laikėsi tokių standartų. Tačiau susirūpinimą kelia tai, kad pagal Europos arešto orderį e, asmenės gali būti perduoti į kitas šalis. Ir mes visada sakėme, kad e, reikia užkirsti kelią tam, kad asmenys būtų perduoti į tas šalis, kuriuose standartai netokie griežti. Manau, kad šie standartai turėjo būti nustatyti dar prieš patvirtintą Europos arešto orderį, o ne praėjus keliariems metams po jo patvirtinimo. Ačiū dabar ponas Vanestep. Ačiū. Kalbėsiu olandų kalbą. Pirmininkė, komisijos pasiūlymo antrame puslapyje olandų kalba yra pasakyta, kad ši direktyva bus patvirtinta 2010 m. spalio 8 d. Manau, kad tai netitinka tikrovės. Kitas dalykas. Man komisijos pateikti pasiūlymai atrodo gana silpni. Man atrodo, kad komisija dar turi pasigilinti į subsidiarumo klausimus. Nes manau, kad šiais pasiūlymais yra kišamasi į valstybių narių baudžiamasis procedūras, baudžiamąjį procesą, juk mes čia kalbame apie nacionalinę teisę. Jei pažiūrėtumėte į Europos žmogaus teisų konvencijos šeštąjį straipsnį, nelabai aišku, kaip į šį procesą įsitrauks e, nacionaliniai parlamentai, apie tai direktyvoje nekalbama. Taigi man kyla klausimas, ar čia galioja subsidiarumo principas ir kaip komisija numato jį taikyti. Kitas dalykas. Valstybių narių teisės tradicijos skiriasi Taigi kaip yra čia? Jeigu asmuo yra sulaikomas ir jam yra įteikiamas dokumentas, kuriame išvardytos teisės įvairiomis kalbomis. Kaip tai bus įgyvendinta praktiškai? Ačiū, ponė Romero. Ačiū, pirmininkė. Anksčiau keliu ranką, bet tikriausiai nepamatėte. Aš pirmą kadenciją dirbu kaip eurodeputatė, todėl norėčiau leisti savo nustepti, kad šitas paketas buvo pradėtas nuo vertimo, teisės į vertimą, o ne nuo e, sulaikytojo teisių sąrašo. Nepaisant to, kad procesas taip prasidėjo, manau, kad uh, reikėtų, nereikėtų laukti, kol kad kitos teisės vėl pradė, būtų pradėtos nuo pradžių įgyveninti. Sakėme jau ne kartą šitame parlamente, tokios teisės yra bendras paketas, negalime kalbėti vien tai apie vertimą, jeigu nekalbame apie kitas teisės ir taip toliau. Taigi mes turėtume pasistengti ir komisijos darbas būtų pagreitinti šitos procesus, taip pat ir Belgija, kaip ir minikaujantis šalis, turėtų mm, dėmesį parodyti, nes net jeigu mes neteisingų kelių einame, tarkim, jeigu ne komisija iniciatyvą parodys, tai valstybės narės galėtų irgi parodyti iniciatyvą. Tai būtent čia Belgijos būtų e, vaidmuo imtis to paties paketo, minimalaus paketo, kurio reikia ES sulaikytiems žmonėms. Nustebau išgirdus komisijoje sakant, kad 15 šalių ne, kol kas neįgyvendino šių, neįgyvendino šių teisių ir norėčiau žinoti, kokios tai yra šalis. Komisija galėtų mums pateikti tokią informaciją. Taip pat, jeigu galėtumėt pasakykite, kokios kliūtis kyla tose šalyse. Mes iš parlamento pusės galėtumėm pagerinti tą dokumentą, kad jis būtų gyvendinamas. Tik tai norėtumėm iš komisijos sužinoti, kokios yra tos kliūtis, ką reikėtų pataisyti, kad šitas dokumentas būtų e, geriau įgyvendinamas, ginant te, e, šias teises. Ačiū. Pirmininkas, ačiū. Ar dar kas nors norėtų užduoti klausimų? manau, galima vėl kreiptis į komisijos atstovą, poną Somką, kad jisai atsakytų į pirmuosius užduotus klausimus. Yes, thank you, Mr. Chairman. Ačiū pirmininkė. Dėkoju visiems komiteto nariams, kurie uždavė klausimų ir pateikė komentarų. Matau, kad jūs Mm, busite susidomėję šiuo procesu. Iš karto dėkoju, kad jūs taip aktyviai dalyvaujate bendro sprendimo primimo procese. Pirmiausiai, kodėl tik tai šitos keturios teisės yra išvardytos teisių dokumente. Tuo, kad komisijos tiklas buvo neharmonizuoti visas e, teises, mes norėjome pateikti preliminarias e, preliminarius pasiūlymus, kokios teisės turėtų būti e, įtrauktos. Bet taip pat mes pranešime, kad šitas dokumentas yra tik tai indikatyvus, laikinas ir tikrai visos kitos teisės, kurios iki šiol yra naudojamos, kurios valstybės narėse galės būti įtrauktos. Antra, mes per keletą metų norėsime atnaujinti šitą dokumentą, kai uh, kai bus gautas dabartinės direktyvos įgyvendinimo ataskaitos dokumentas, galbūt įtrauksime ir kitas teises. Yra logiška, kad kai gyvendinsime šitas keturias teises, kurios buvo e, priimtos praeitą e, gruodį, tada reikės įtraukti ir kitas teises. Kažkur 2013-2014 metai E, tais metais jau bus įgyvenintas šitas dokumentas ir reikės jį peržiūrėti. Ir galbūt tada jau būsime su vienodinę tas tų penkių teisių pačią esmę. Taigi reikės dar grįžti prie šito dokumento ateityje. 12 valstybių, kurios jau naudoja uh, šitą dokumentą yra išvardytos poveikio ataskaitoje. Neturiu dabar poveikio ataskaitos, negaliu išvardyti šitų valstybių, bet šitas dokumentas yra viešas ir galite e, perskaityti, kokios valstybės taiko šitą dokumentą, šitas teisės ir iškart suprasite, kokios netaiko. Ką daryti, jeigu asmuo yra neraštingas ar turi tam tikrą sutrikimą skaitimo ar supratimo sutrikimą? reikalavimas yra toks, kad asmuo turi gauti pagalbą. Jeigu jisai nesupranta savo teisių, jisai tu, tos, tos teisės turi būti perskaitos. Pirmiausiai, teisės turi būti išrašytos, surašytos e, nesunkiai suprantama kalba. Jeigu perskaitė prie pasiūlymo pridėtą tekstą, kaip matėte, kalba nėra teisinė ir labai sudėtinga. Jis yra pakankamai aiškiai ir tiesi. Jeigu asmuo nesupranta tokios kalbos, tuomet jam turi būti suteikta papildoma pagalba. Skirtumas tarp trečio ir ketvirto straipsnio. Kodėl skirtingai elgiamasi su paprastais įtariamaisiais ir su įtariamaisiais, kurie yra suimti. Paaiškinimą galima rasti Europos komiteto prieš kankinimus rekomendacijose. Šitas dokumentas, šis rekomendacijos yra 2009 metų ataskaitoje, CPT standarto ataskaitoje. Tai yra Europos tarybos dokumentas, kuriame yra aiškinama, kad tai, e, įtariamieji būtent sulaikyti įtariamieji, jiems dažniausiai reikia raštiš, raštiškos informacijos, nes jie yra pažeidžiamesni negu tie įtariamieji, kurie nėra sulaikyti, jų laisvė nepribota. Bet gali būti, kad proceso pabaigoje šitos dvi nuostatos bus sutrauktos į vieną ir bus ta pati teisė vienodai taikoma visiems kaip per bendrą mm, sprendimo procesą galima ir pakeisti šitas nuostatas. Iki šiol mes įgyvendinome e, visą programą, darbo tvarką ir tikimės toliau gyventi šitą dokumentą ir ateityje pagal visą metą planą, nes manome, kad bus stambus teisės aktas nepasiteisintų. Mes ir anksčiau tai patyrėme, 2004-aisiais buvo bandoma priimti tokį bendrą didelį dokumentą ir tas dokumentas nepasiteisino. Tai buvo kitoks susitarimas, visai kita e, padėtis, tuomet pagal trečiąjį ramsti dirbame. Šiaip ar taip derintis dėl kiekvienos atskiros teisės, dėrybos buvo labai sudėtingos ir jos nepasiteisino. Ir mes tikimės, kad derintis dėl kiekvienos teisės atskirai pasieksime rezultatų. Šitas darbas žingsnis po žingsnio, požiūris, kad galima dirbti žingsnis po žingsnio, e, mus nuves visgi teisinga kryptimi. paskutinis klausimas. Susijęs su to, kad mes liktai turėjome jau šitas teisės priimti anksčiau, kai buvo deramas dėl Europos arešto orderio ir taip toliau. Žinoma, tai ir temperė išvadose buvo apie tai kalbama prieš 11 metų visos valstybės pritarė, kad bendras pripažinimo principas neveiks, jeigu nesilaikysime bendrųjų vienodų teisių. Kaip sakėme, mes išleidome žalėją knygą ir ketvirtais metais pasiūlymą pateikėme, bendrą teisės, teisės tvarkos pasiūlymą ir nieko nepavyko padaryti. Taigi dabar ruošiame šitą dokumentą su visų valstybių narių, su komisijos ir su parlamento pagalba e, šitas sprendimas yra ne pirmas bandymas, bet ankstesni bandymai nepasiteisino. Tikimės, kad šitas pasiteisins. Ir paskutinis, regis, pono Busutilio klausimas antrame puslapyje dėl A priemonės įgyvendinimo termino. Šita priemonė turi būti įgyvendinta iki galo, iki spalio 8 dienos. Tai yra pirmosios priemonės įgyvendinimo termino pratesimas. Ačiū, pirmininkė. Pirmininkas, ačiū. Galbūt taryba norėtų ką nors pakomentuoti. Jei ne, tada baigiame svarstyti šitą klausimą. Ir baigiame šiandienos posėdį, nes mūsų visi darbai, visi klausimai išnagrinėti. Kviečiu koordinatorius pasilikti salėje vyks koordinatorių posėdis, kadangi darbą baigėme šiek tiek anksčiau. Negu buvom numatyta darbo atvarkėje, siūlau padaryti 15 minučių pertrauką ir koordinatorių posėdį pradėti tada, kaip yra, taip kaip yra numatyta, šeštą vakaro. Ačiū.